Pon ir ponios, mėly kolegos. Na, kolegos, gal kiek ir pavėlavę, vis dėlto pradedam posėdį, stengiamės būti punktualus, laukiame kolegos. Ir jeigu trukdau, tai pasakykit. Nieko, nieko, čia tiesiog nustosiu. Na, bet ką darys, reikia pradėti darbus. Turime svečių ir kalbėsime apie ypač svarbę temą kalbėsime apie ITER projektą, turime aukšto rango svečių ir vieno dar trūkso. Tai siūlau e, pradėti e, mokslinio tyrimo generalinio e, direktoriaus ponas Vice ir prašau mus trumpai informuoti apie dabartinę padėtį. E, Na, prašau, nekomentuokite įter svarbos ir to, kaip svarbu dirbti ties šio projektu ir dabar svarbiausia kalbėti apie problemas. Na ir, kaip suprantu, mūsų komitetui labai aktualu, kad įter egzistuotų ir dabar turime kaip tik ir ieškoti sprendimų finansiniams problemoms. Ir tikiuosi, kad šiandieną pavyks padaryti pažangos ir tikiuosi, kad čia visi prisidėsite. Taigi prašau žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mane. Kągi, ponios ir ponai, laba diena. Kai praeitą kartą lankydamas šiame komitete sakiau, buvau paskirtas generaliniu direkto, direktoriu mokslinio tyrimų direktorate e, Liepos mėnesį ir pirmiausiai apsilankiau įtre komiteto posėdžio, e, posėdyje ir kiekvieną dieną prisimindavau jūsų reikalus. Norėčiau šiandien pristatyti pagrindinę dabartinę situaciją šio klausimu. Mano kolega atsakingas už biudžetą kalbės apie biudžetą, apie finansus, o aš labiau kalbėsiu apie valdyseną, e, kaštų valdymą ir vykdymą. Norėtumėm parodyti, įrodyti jums, kad tikrai imamės veiksmų, kad ta kaštai nepadidėtų ateityje. Kaip žinote, Valdysena, e, tai bus pirmas klausimas. Įtar valdysena yra sudėtinga dėl į, pagal įtar susitarimą. E, atinkama organizacija yra atsakinga už mechanizmo įdėgymą. Taip pat pagal e, savo atsako, finansinę atsakomybę vykdo šį m, mm, e, projektą per savo e, nacionalinės agentūras. Europos agentūra yra Barcelonoje, vadinasi Fusion for Energy ir Frank Riskau yra dabartinis direktorius, naujasis direktorius susėdi šalia manęs. Europos Sąjunga prisideda 45 procentais ir 9 procentais tais prisideda visos kitos tarptautinės šalis. Komisija, kuri atstovauja ES įtartaryboje, e, turi atitinkamai balsavimo teisę, nors visos, visi sprendimai yra priimami vienbalsiai šioje tarptautinėje organizacijoje. E, šita struktūra turi būti labai efektyviai valdoma ir taip, tarp, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu, e, galima tikėtis, kad valdymas ir veikimas bus gan sudėtingas. Europiniu e, lygiu Barcelonos organizacija yra sukurta kaip mm, akcinė bendrovė. Ir turi atitinkamus padalinius visoje Europoje. Turime užtikrinti ir dabar ima, imamės priemonių, kad pagerintumėm šitos organizacijos valdymo sistemą. Jums išsintėme e, dokumento projektą neseniai paruoštą, kuriame mes aiškiai išdėstome, kaip siekiame pagerinti į tarp projektų valdyseną ir įgyvendinimą. Ten, čia kalbu ir apie tarptautinių mastų veikiančią organizaciją, ir apie Fusion for Energy, kuri yra įkurta Europos lygmenių Barcelonoje. Dabar norėčiau pakalbėti apie antrą klausimą, tai yra apie kaštus. Kaip žinote, projektai projektų kaštai stipriai padidėjo. Tačiau reikia priminti, kad ITER susitarimas buvo pasirašytas 2006 metų lapkritį, e, remiantis 2001-aisiais paskaičiuotais kaštais, kaštų įvertinimu. Jie buvo padaryti 2001-aisiais, kaip sakiau, ir patvirtinti visų valstybių narių bendrai. Kai buvo ITER įkurta 2007-ais, pirmojos užduotis buvo E, peržiūrėti visus projektus, žinoma, remiantis už šį pirmaisiais padarytais apskaičiavimais. Šis peržiūrimas, e, šio peržiūrimo išvada buvo, kad e, reikia peržiūrėti ir perskaičiuoti kaštus. Turint galvoje, kad kaštai stipriai padidėjo, komisija iš karto paprašė nepriklausomų agentūrų įvertinti kaštus. Taip ir buvo padaryta. Nepriklausomi ekspertai e, įvertino kaštus ir 2009 metų viduryje buvo jau įvykti, įvykdyti visi nepriklausomi vertinimai ir mes puikiai žinome, kokie bus tikrieji šitų stambių tarptautinių projektų kaštai ir mes iš karto pateikėm juos jūsų apsvarstymui. Dėl to, kad kaštai padidėjo labai stipriai, Europos Sąjunga ES trūksta maždaug 1,4 milijonų e, lėšų šitiems projektams. Ir mes ieškome e, e, galimybių finansuoti, padengti šitą, šitą skylę. Dėl projektų valdymo ir gyvendinimo komisija siūlo būdus ir veiksmus, kaip tą valdyseną ir gyvenimą pagerinti. Komisija pasisako ne tik tai dėl Fusion for Energy organizacijos veikimo, bet ir pasisako dėl tarptautinės organizacijos veiklos. Kaip žinote, buvo pakeisti vyriausiai vadovai abiejose organizacijose ir dabar turime du aukščiausio lygio vadovus, kurie jau yra įrodę, kad puikiai moka tarptautinių lygmenių koordinuoti tokius projektus. Tai yra Frank Risko Barcelonoje, Fusion for Energy e, organizacijos vadovas ir profesorius Motohima, e, generalinis ITER organizacijos direktorius, kuri yra įsikūręs. Kadaraše. E, komisija labai stengiasi, kad Fusion for Energy Barcelonoje e, pasiektų tų tikslų, kurie yra už, užsibriežti, kad organizacija veiktų veiksmingai, kad organizacija e, siektų tų tikslų, kurie buvo numatyti ir kad būtų tie stambus projektai iš tikrųjų įgyvendinti. Mūsų m, dokumente, kurį vakar iš, išplatinome, aptariamos visos priemonės, kurių norime imtis. Ir tai rodo, kad mūsų tikslas yra vienintelis, kad nepadidėtų kaštai ateityje ir kad užtikrintumėm e, šitų tarptautinių projektų tinkamą valdyseną ir įgyvendinimą. Tai yra projektai, kurių mums ypatingai reikia tam, kad pasiektume e, savo ambicingų tinklų energetikos srityje. Mes negalime neinvestuoti į šiuos projektus. Rambisko e, sėdi šalia manęs. Jis e, paruošė labai ambicingą veiksmų planą. Jau dabar galime stebėti tam tikrus rezultatus šio plano įgyvendinimo. Galim, matome, kad jau vyksta ir viešieji pirkimai, e, kainų vertinimai ir tikiuosi, kad gerbiamas pirmininkė ir e, šitas kolega galės šiandien pasisakyti ir jums parodyti, kad mes tikrai stengiamės pagerinti tarptaut, šių tarptautinių sudėtingų projektų įgyvendinimą. Ačiū. Dėkuoju ir žvelgdamas į laikrodį, norėčiau steigti generalinį direktorių Žarua žodį, nes jam po to reikės išvykti į kitas dėrybas. Taigi pirmiausia žodis jums prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, dėl E, finansavimo ir papildomų lėšų. Tai kolega jau nušvietė tą labai griežtą procedūrą. Na, e, finansavimo sąlygos yra labai griežtos, tačiau remianti šiuo pagrindu komisija vis dėlto bandė atrasti lėšų, e, tam, kad e, būtų padarytas poreikis. 2010 m. Liepos mėnesį mes kreipėmės į valstybės narės bei tarybą ir supažinti ir pateikėme pasiūlymą Tai yra, kad 2012-2013 metų, e, kad būtų e, skirti asignavimai siekintis 860 milijonų eurų. Taigi reikia dar iš 860 milijonų eurų dar atrasti 540 milijonų eurų Na, 400 mes perėmėme iš e, žemės ūkio išlaidų kategorijos, kur išlaidos buvo e, mažesnis. E, 64 milijonus paėmėme iš 1A išlaidų kategorijos. Um. E, Ir įsipareigojimai signavimai kasmet išauga milijardų eurų. Na, taigi dabar turime naujai paskaičiuoti finansavimo poreikį. Na ir kadangi taryba ir parlamentas yra nusteikę griežtai ir pageidauja žinoti visą įter projekto, pageida, <clears throat> projekto finansavimo poreikį ypač kai kalba eina apie antrąją išlaidų kategoriją. Tai čia perkeldami lėšas iš kitų skirsnių į 1A skirsnį galime tokiu būdu rasti lėšų finansavimui. Na ir dabar reikia tarybos ir parlamento pritarimo. Pagal dabar jau vykdama biudžeto procedūrą, o taip pat ir biudžeto teismo procedūrą. Ir tokiu būdu mums reikia rasti papildomai 1,4 milijonų eurų. O dėl antrosios išlaidų e, kategorijos, kuri dabar sudaryta 840 milijonų eurų. Atsižvelgiant į 2010 metų, uh, uh, 2010 metų taisomą biudžetą, tai iš administracinių išlaidų galėtume paimti 390 milijonų eurų. Na, čia reikia nepamesti iš akių ir atlyginimo didinimą. Bet aš manau, kad. Manau, kad vis dėlto tokiu būdu galima būtų dar papildomai gauti 39 milijonus ir 54 eurų iš nepanaudotų lėšų, nepanaudotų signavimų. Ir dar papildomai 15 milijonų iš 1A skirsnio. Na ir tikiuosi, kad tokiu būdu pavyks užtikrinti įter finansavimą ir būtent nuo šių metų rudens. Štai tokį atsakymą galima pateikti tarybai ir parlamentui. Na, Na ir labai svarbu patvirtinti jau dabar visas finansavimą liečiančias nuostatas. Tai yra, e, kai kalbame apie 2010 metų biudžetą bei um, pakoreguotą 2010 metų biudžetą bei 2011 metų biudžetą. Ir jeigu E, visų šių dalykų netliksime, kuriuos čia minėjau, tai 2011 e, metų biudžeto jau, te, jau nebus papildomų lėšų, kurias galėtume skirti įter e, finansavimui. Dabar suteiksiu Barcelona esančios agentūros direktoriui ponui Biskau žodį ir paprašyčiau pristatyti savo nuomonę trumpai, nes kolegos tikriausiai vis tiek norės užduoti klausimą. Prašau. Uh, thank you very much. I would be pleased to say. Ačiū labai. Norėčiau tarti keletą žodžių įžangai. Pirmiausiai noriu pabrėžti e, ITER projekto prigimti. Tai yra plataus masto mokslinis projektas, tačiau per artimiausius 90 e, metų tai bus daugiau statybų projektas. Prieš man pradedant dirbti Barcelonoje buvo atliktas įvertinimas ir jo metu buvo nustatyta, kad ekspertiniai pajėgumai buvo nepakankamai išnaudoti ir kuomet aš susipažinau su atitinkamomis tyrimo išvadomis, tai negalėjau joms nepritarti ir dabar atitinkamai pradėjome keisti padėtį. Tai yra, aš pakeičiau struktūrą Šiuo metu struktūrą sudaro projekto atskiros grupės, kurios turi savo atitinkamas atsakomybės e, sritis. Taip pat pakeičiau projekto valdymo procesus, įdėkdamas tam, tam tikrus e, e, pramonės vadybos elementus projekto įgyvendinimą ir taip pat pakeitėme nemažai personalo projektinėms grupėms vadovaujantis e, asmenys e, šiuo metu e, užima laikinas pareigas ir po kelių mėnesių jie turėtų būti patvirtinti galutinai. Noriu pasakyti, kad šiuo metu ITER projektas pamažu juda į priekį. 2007 metais pradėtas jo įgyvendinimas vyko pakankamai lėtai. Mums e, Kadaraše ir Barcelonoje reikėjo sukurti visiškai naują organizacinę struktūrą, tai numatyti e, jos galutinės formas, tas laikotarpis jau pasibaigė ir šiuo metu mes pradėjome tikrą įrenginio statybos e, etapą. Pasirašėme didelės sutartis pagrindinių komponentų gamybai 2010 m. pabaigoje. Pasirašytų kontraktų vertė sudarys 10 milijardų eurų ir tai sudarys 25 procentus mūsų visų įsipareigojimų numatytų konstrukcijos laikotarpį, jeigu nuvyktumėte į Kadarašą, pamatytumėte, kad statybos jau prasidėjo ir darbas vyksta pakankamai greitų tempų. Tuo pat metu mes su Europos gamyklomis pasirašėme sutartis dėl pagrindinių e, būtinų veikimo elementų, tokių kaip reakcijos indai ir e, stipraus poveikio magnetai. Pirmininkas, ačiū labai. Dar turime tarybos atstovą, pona Lamūrą. Galbūt jis norėtų tarti keletą žodžių. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, generalinį direktorių, ponios ir ponai, pirmiausiai norėčiau padėkoti už tai, kad pakvietėte pirmininkančioje susodrą diskusiją. Aš kalbės labai trumpai. Kaip žinote, Liepos antrą dieną taryba buvo patvirtintos išvados, kuriuose buvo dar kartą patvirtinta, kokia reikšmė teikiama ITER projektui. E, tačiau ta informacija buvo susijusi su keliomis sąlygomis, būtinybė gauti daugiau informacijos 2012-2013 metams, taip pat e, taryba e, paragino laikytis bendrų finansavimo apimčių, kurios buvo patvirtintos anksčiau iš e, biudžeto išlaidų kategorijos A1. Ir taip pat atsižvelgiant į atitinkamus pakeitimus susijusius su finansavimu, uh, Taryba patvirtino, kad e, diskusijose dėl biudžeto bus patvirtintas galutinės finansavimo apimtis. Šiuo metu diskusijos dėl biudžeto vyksta ir aš tikiuosi, kad e, generalinis direktorius jums suteikia informaciją dėl atitinkamų skaičių, apie kuriuos dabar yra kalbama, skaičių susijusių su finansavimu. Pirmininkaujantys šalis stengiasi, kad bus, būtų atsižvelgta į visų suinteresuotų šalių reikalavimus per trumpiausius terminus. Brandolinių klausimų ir brandolinių mokslinių tyrimų darbo grupės diskusijose šiuo metu yra aptariami atitinkami klausimai ir mokslinių tyrimų taryboje e, lapčio 26 dieną bus svarstomi šie klausimai, taip pat e, komisija pateiks savo atitinkamus pasiūlymus po tų diskusijų susijusius su ITER projektu. Ačiū labai. Visos dalyvaujančios institucijos demonstruoja savo interesą e, pakankamai didelį tam, kad ITER projektas toliau būtų įgyvendinamas, tačiau taip pat visos institucijos uh, nori, kad procesas vyktų tvarkingai ir kontroliuojamai. Penki kolegos susiregistravo kalbėti, kitus šiuo metu registruojame. Būčiau dėkingas, jeigu užduodami klausimus galėtumėte kalbėti kaip įmanoma trumpiau, nes ponas Žonžan e, e, turėtų vykti dabar į kitą susitikimą. Jeigu jam adresuosite savo klausimus, galėtumėte mums duoti ženklą ir mes tuos klausimus leisime užduoti pirmiausiai. Pane Riera Madurel dabar. Jau dešimt kolegų suregistravo kalbėti. Ačiū pirmininkė, labai trumpai. E, sveiki atvykę, dėkoju visiems keturiems už paaiškinimus. Kaip sakė pirmininkas, tai iš tikrųjų yra svarbus projektas, į kurį pradame gilintis Ir mūsų frakcija remia šį projektą. Kita vertus, ITER iki šiol turėjo įvairiausių problemų, tai ir biudžeto, ir valdymo, įvairiausių problemų, e, apie kurias ir jūs kalbėjote, ir kaip e, šitas komitetas puikiai žino. Ir mes iš tikrųjų labai susirūpinom, ypač tie, kurie labiau palaiko šį projektą be visų peržiūrų, be to, kad buvo visos problemos nustatytos, padalinto atsakomybė ir buvo padaryta pakeitimų sistemoje. Mano klausimas yra toksai, kad galėčiau e, gerai apginti šitą projektą. Ką komisija nuveikė per paskutinį, tarkim, per paskutinius metus, kad e, šitas parlamentas galėtų vėl pasitikėti šituo projektu, kad šitas komitetas galėtų nusiraminti ir pasitikėti ir tikėti, kad komisija teisingai dirba dabar ir e, dirbs teisingai ateityje, kad mes nebijodami galėtumėm e, remti šitą statistiką, šitą biudžetą, kurį mums pateikėte. Kol kas dar negaliu apie tai kalbėti, nes man reikia įsigilinti iš tos skaičius, bet norėčiau, kad išvardintumėm keletą punktų, dėl ko mes galėtume vėl jumis pasitikėti. Ir dar vienas komentaras. Norėjau pasakyti, kad labai nustebome. E, jo kalbant apie tokį svarbų projektą kaip ITER, kuris turi tokį e, ekonominį poveikį ir kuris dabar e, turi tiek problemų. E, kaip tik dabar Eurotomo organigramoje matome, kad iš tikrųjų jisai neturi, nebeturi tiek svarbos, tiek įtakos perėjo į subdirektoratą, nebe, nebe į pagrindinį direktoratą ir neteko daug įtakos. Kristian Eila. Ačiū, Kristian Eila. Ähm, Pabandysiu trumpai, bet tai nėra paprasta. Noriu pasakyti, kad e, dauguma parlamentarų palaiko ITER projektą, tačiau nebesąlygiškai. Trys aspektai, mano nuomonė, yra svarbus. Prieš tris valandas gavome dokumentą, darbinį komisijos dokumentą, kuriame pateikiami komisijos pasiūlymai, kaip turėtų atrodyti ateities įtervaldymo struktūra tiek tarptautiniu, tiek europiniu lygmeniu, turime Fusion for Energy įmonę. Per tokį trumpą laiką negalime šio dokumento įvertinti. Tačiau kalbant apie europinio lygmens valdymo struktūrą, e, manau, galima būtų jiems pritarti, nes e, gyvenus šios pasiūlymus būtų einama teisinga linkme. E, tačiau e, Tikrai jie neatitinka mūsų lūkesčių šimtų procentų, kalbant apie finansavimą. Nemanau, kad nepatikrinės, kaip atrodo, atrodys naujos struktūros ir jų kontrolės mechanizmai, parlamentas turėtų pritarti projekto tolesniam finansavimui. Šios dvi procedūros negali vykti atskirai, jos yra viena su kita susijusios ir viena nuo kitos priklausomos. Mums buvo pristatyti 2001 metų skaičiai, dabartinė, dabartinis finansinis pagrindas yra e, kitoks. Mes esame susipažinę su, su valdybos posėdžio protokolais ir noriu pasakyti, kad kontrolės mechanizmai projekto visiškai neveikia. Todėl kyla klausimas, kodėl jūs tiek ilgai laiko, remiantis valdybos posėdžio protokolais, neįdėgėte atitinkamų kontrolės mechanizmų ir jūsų vidaus audito išvadose taip pat buvo rašoma apie atitinkamus trūkumus ir priežiūros bei kontrolės klaidas kalbant apie biudžetą. Čia susidurime su esminė problema. Pirmiausiai kyla klausimas, ar teisingi yra pateikiami skaičiai, nes taryba pareiškė, kad nori išleisti ne 7,2, tačiau 6,6 milijardus Liepos mėnesį. Valdyba sureagavo ir teigė, kad galime pasitenkinti ir tą sumą, tačiau dėl kokių priežasčių ir kur galime sutaupyti, nebuvo aiškiai pasakyta. Antra vertus, kalbant apie tiesioginį biudžetą, Mums šiuo metu pranešama, kad lapkričio 11 dieną reikėtų e, patvirtinti rezervinių lėšų panaudojimą šiam projektui, nes priešingų atveju tų pinigų neliks. Vėliau parlamentas nėra pasirengęs pritarti tokiam pasiūlymui, nežinodamas, kaip atrodys naujosios struktūros. Mes negalime perskirstyti biudžeto lėšų iš A1 e, ramščio nežinodami, kaip atrodys naujos valdymo struktūros ir ar teisingi mums pateikiami nauji skaičiai. Kita su tuo susijusi problema yra susijusi ne tik su nepakankamu finansavimu per būsimus du metus, tačiau taip pat ir su tuo, kad tarptautinė struktūra yra tokios formos, kad tarptautinė organizacija negali priimti sprendimų dėl biudžeto ir techninių komponentų, tačiau sprendimus priima nacionalinės agentūros ir ekspertai teigia, kad pradėjus gaminti šios komponentus e, pagal dabartinės sistemas markiai padidėtų sąnaudos, nebent būtų pakeista sprendimų prieimimo sistema ir valdymo sistema. Todėl mes turėtume aiškiai žinoti, ar lėšus bus skiriamos pagal septintąją pagrindų programą, ar jau bus numatomos iš aštuntosios pagrindų programos, norime gauti atsakymus, klausimus apie tai, iš kokių šaltinių bus finansuojama ir kaip bus užtikrinama ta finansinė pusiausvėra, siekiant padengti busimųjų dviejų metų ITER ir kitų projektų, tokių kaip Galilėjo finansavimo trūkumus. Manau, kad neapriboja mokslinio tyrimų programos, išlaidų mes negalėsime atitinkamai padengti dabartinio finansavimo trūkumo. Taigi pirmiausiai mums reikia aiškios informacijos apie būsimą valdymo struktūrą ir kada ji pradės veikti, nes dabar ji dar neveikia, nereikia mums to tvirtinti. Antras dalykas yra susijęs su problemomis, kurios kyla e, ne dėl Europos kalties, tačiau e, dėl kitų būsimų e, sąnaudų susijusių su kitais įterprojekto dalyviais. Mums reikia taip pat informacijos apie tai, kaip 7 ir 8 pagrindų programos kontekste bus finansuojamos šis projektas ir kiti plataus masto projektai dabar galbūt dar galėtume numatyti lėšų įter projekto finansavimą, tačiau nežinome, iš kokių lėšų bus finansuojami kiti projektai. Ačiū Jorda Sisli. Aš e, manau, kaip ir prieš mane kalbėjo kolegos, kad šis projektas turėtų būti toliau įgyvendinamas, tačiau mes negalime teikti, kad trūksta 4 milijardų ir iš kur paimsime šios pinigus, turime kalbėti apie tai, kokiamis sąlygomis esame pasirengę tą finansavimą suteikti tos 6 milijardus. Pagėdaučiau daugiau informacijos iš komisijos apie būtinas sąlygas siekiant e, tiksliau atlikti naujus skaičiavimus, kad pateikiami skaičiai būtų patikimi. Taip pat e, mums reikia garantijų, kad papildomi pinigai bus suteikti kaip visuma, o ne bus numatytas tik tai dalinis finansavimas, o po to vėl prasidės diskusija iš naujo apie tai, iš kur paimti daugiau pinigų. Kalbant apie pinigų perskirstimą, apie lėšų perskirstimą, mes privalome užtikrinti, kad projekto eiga nenukentėtų, kad būtų laikomasi numatytų grafikų ir projektas turi būti įgyvendinamas laikantis jau patvirtintų planų. Galbūt atitinkami pasiūlymai yra pateikiami darbo, do, darbinėme dokumente, tačiau turiu pasakyti, kad vakar to dokumento dar neturėjau, gavau jį tik tai šiandien. E, likus nedaug laiko iki diskusijų pradžios, nemanau, kad tai yra rimtas požiūris į mūsų darbą. Diskusija būtų galėjusi būti žymiai rimtesnė, jeigu būtume turėję laiko daugiau susipažinti su šiuo dokumentu ir remiantis jo e, turiniu užduoti atitinkamus klausimus. Jūs taip pat minėjote, kad Fusion for Energy ir ITER vadovybė buvo pakeista. Noriu paklausti, ar įvyko kokiu nors pakeitimu e, taip pat ir Europos komisijos sudėtie tam, kad galėtume dabar ir ateityje labiau pasitikėti. Pone Grostet. Je voudrais, je voudrais rappeler effectivement euh, que ce projet Ačiū, pirmininkė. Šis projektas. E, šiame projekte mes esame partneriai, yra ir kitų partnerių, kurie jame dalyvauja. Todėl net nesuprantu, kaip mes galime nepalaikyti ar nepilnai palaikyti šitą projektą, juk tai yra ateities kartų projektas ir ateities kartos e, e, turės iš jo naudos. Kartais politikoje reikia e, galvoti ne tik tai apie dabartinę situaciją, bet galvoti ir apie ateitį. Mes išgirdome paaiškinimus dėl kaštų, komisija Jis pasakė, kad jie buvo peržiūrėti ir man tikrai palengvėjo mm, sužinojus, kad galima rasti sprendimų ateinančių metų finansavimui, tos sprogos padengimui. Juk mes sutarėm, kad mes turime toliau gerbti savo partnerius ir su jais dirbti, nes kitaip jie e, praras pasitikėjimą ES, tai ES patikimumo klausimas iš principo. Teisingiausia būtų. Rasti problemas, dėl kurių taip atsitiko. Galbūt trūko skaidrumo, galbūt trūko bendradarbiavimo. Mes suprantame, kad jeigu buvo paskaičiuota pagal 2001 metus, tai negalite kaštai tikti 2009 metams. Tada bus papildomų kaštų, tai yra pilnai suprantama. Bet tai reikėjo paaiškinti iš karto, kai buvo susidurta su ta problema. O dabar krizės mm, situacijoje, kai visi bando tą biudžetą sumažinti ir viską apkarpyti, už įtrę projektą atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę ir irgi imtis taupimo. Taip ir parlamentas atgautų pasitikėjimą jais tikrai negalime e, sustabdyti šito projekto, yra būtina tęsti įsipareigojimus ir juos vykdyti, bet tam, kad tai būtų įmanoma, turime pasiekti visiško saugumo komisija. Paaiškino, kad dabar jau yra rastas sprendimas, kai bus gauta papildomų, papildomų lėšų. Turime greitai pritarti šiam sprendimui ir norėčiau, kad ne tik tai biudžeto komitetas spręstų dėl šio, komiteto, dėl šio projekto, atsiprašau. Na, mes turime trumpalaikės ir ilgalaikės investicijas ir moksliniai tyrimai mums reikalingos būtent ilgalaikės investicijos, kurios duos naudos ne mūsų vaikams, ne mums, o mūsų anūkams. Ir tikrai šitos investicijos reikalingos. Na, tai, kas vyksta Karadaš, man padarė didelį įspūdį, stebėjau, kaip vykdomas ITER projektas. Ir manau, kad šis projektas yra tikrai mūsų politikos uh, geras, geros politikos pavyzdys, pavyzdinis projektas. Ir nepamirškime, kad e, būtent šio projekto atveju ES turi pionieriaus lyderio vaidmenį, taigi neatsisakykime jo. Ponas Žanželis prist... nurodė savo nuomonę ir manau, kad dabar svarbu imtis reikalingų žingsnių. Yra įvairių finansavimo galimybių, kurios čia buvo nušviestos. Na, tenka pripažinti, kad biudžeto drausmė nebuvo pati geriausia, tai nekritika, o tiesiog faktas. Ir jeigu mm, projektas yra pradedamas vykdyti 2000, remintis 2001 metų duomenimis, tai yra gan sudėtinga. Taigi dabar paraginčiau komisiją, dalyvaujančią projekte Fusion for Energy ir taip toliau, kad ji, ji surinktų duomenis ir po to, remintis tais duomenimis, ji sudarytų finansavimo planą, kuris aiškiai parodytų, koks finansavimo poreikis bus ateityje. Nors, aišku, aš suprantu, kad nelengva paskaičiuoti mokslinį tyrimų kaštus, bet tie duomenys mums iš tiesų reikalingi tam, kad galėtume tęsti šį projektą ir jį sėkmingai gyvendinti. Pane Lepaš, dėkuoju, pane pirmininkė. Mm, nesu taip optimistiškai nusteikusi kaip ponia Grostet, nors mano manimu ilgalaikės investicijos prasmingos, nors vėlgi, aišku, čia didelė rizika ir mažai garantijų. Juk yra ir kitų programų. Pavyzdžiui, žemės ūkio programos, kovos su klimato kaita programos. Nesu tikra, ar po uh, 3-4 metų vėl neiškils e, problemos ir mm, kitos ES programos bus, e, taip sakant, e, kaip melšimas karvės, numelštas tam, kad atsirastų lėšų šiai programai, šiam projektui. Juk yra ir kitų mokslinių tyrimų programų. Taigi man kila klausimas, ar tikrai prasminga uh, E, dėti tiek daug pastangų, neturint garantijų, kad tai tik tais pirmas ir paskutinis e, sykis, kai reikės ieškoti lėšų. Ir e, mūsų partneriai neieško čia finansavimo galimybių, čia tik tais mes turime taip daryti. Pane Ravazy. Dėkuoju, pane pirmininkė. Uh, Norėčiau pasidalinti keletą minčių. Pirmiausia, dėl biudžeto. Dabar buvo atkreiptas dėmesys į antrą išlaidų kategoriją ir tai yra būtent žemės ūkio išlaidų kategorija. Na ir dabar atsidūrime gan sudėtingoje padėtyje ir mes kaip politikai turime iš žemės ūkios ryties paimti 400 milijonų. Um, tai sudėtinga. Dabar jūs kalbate apie 15 milijonų klimato kaitos tikslams pasiekti. Jūs kalbate apie e, energetikos gavybos iš, iš atsinaujančių šaltinių plėtojimą. E, Ir dabar ir iš šios ryties bus paimtos lėšos ir skirtos ITER um, projektui. Iš tų 154 uh, milijonų, kurie turėtų būti atrasti pagal septintą mokslinį tyrimų programą, pavyzdžiui, iš Euratomo, Ar tai reiškia, kad tokiu būdu liks e, mažiau lėšų kitiems e, bendriems projektams ES? Ir jeigu taip, tai iš kur tos lėšos bus paimtas, iš kažkokių programų, iš kur bus gauta tas 140 milijonų, na, jeigu jūs paimsite lėšas iš Vokietijos ar Ispanijos, tarkim, kažkokių bendrų projektų ar susileimo projektų, tai nurodyti konkrečiai iš kur. Toliau jūs kalbėte apie bendrą įterfinansavimą. Na, dabar jūs kalbate tik tais apie finansavimą laikotarpiu 2012-2013, o kas bus po to, iš kur teks paimti lėšų finansavimą po 2013 metų. Aš taip pat lankiausi, kad dar aš. Ir beje, aš esu iš to regiono, ten darbai jau pradėti, kaip sakė ponas Riska. Bet tie darbai buvo pradėti neteisėtai. Tai ir nebuvo atliktas reikalingas preliminarus darbas. E, turime Liepos 28 dienos sprendimą, kuris e, leido pradėti darbus. Dabar turime Panama dešimą e, spalio 13 dienos komunikatą, pagal kurį viešieji pirkimai prasidės tik tais mėnesio pabaigoje, tai iš čia tarsi iš mūsų šaipotės. Jūs pradėte darbus E, jūs pradėti darbus, e, darbai vyksta, e, o tik dabar informuojate visuomenę, tai visuomenė nepasitikės. Jūs turite, jums reikalingas komisaro pritarimas ir jeigu jis sako taip, tuomet darbai bus pradėti. Taigi man tikrai kelia nerima statybų leidimai ir per 2000. 2001-2012 metai laikotarpiu kaštai išaugo tris tikius. Yra statybos finansuojamas nelegaliai ir tai tikrai smūgis e, demokratiškumui. Pone Dekastijo. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už paaiškinimus ir pristatinimus. E, nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta kalbėsiu konkrečiai apie tai, kas mano nuomonė yra problemos esmė ir jūs patys apie tai išnekėjote. Atrodo akivaizdu, kad iš principo buvo neteisingai valdomas šitas projektas nuo pat pradžių, nuo jo sukūrimo, e, planavimo iki visų organizacinių, finansinių išteklių ir pačios paties finansavimo šio projekto. Tačiau įdomiausia mano nuomonė, ypač žiūrint į ateitį, yra tai, kad valdymas susijęs su su tuo, kad, numaty, kad, kad būtų numatyta, jog projektas krypsta nuo numatytų tikslų, šitas valdymas irgi nepasiteisino. Ir būtent šita valdymo dalis yra ta, kuris kelbia alarmą ir sako, kad reikia, reikia perplanuoti visus išteklius ir permastyti apie visus tikslus. Taip vyksta visose gerai veikiančios organizacijose, o konkrečiai vyksta, vykdant ITER projektą šita valdysenos dalis nesuveikė. Aš šitą projektą remiu šimtų e, procentų, bet manau, manau, kad jis labai svarbus, bet jeigu jisai bus netinkamai vykdomas, bus labai sunku įtikinti kolegas, kurie mato šias problemas. Norėčiau sužinoti. Ar Dabar jūs pertvarkydami šį projektą visose sritise, kaip patys sakote, kaip jūs manote, ką darysite, kad šita valdysenos dalis, kuri yra susijusi su e, perspėjimo priemonėmis, kad būtų laiku pra, e, paskelbta apie problemas, kaip šita valdysena bus pertvarkyta. Ačiū. Gerbimi kolegos, dabar tiesiog nutraukiau klausimų randą tam, kad ponas Rošaržan galėtų atsakyti, nes jie teks išvykti iš mūsų posėdį. Buvo užduota daug konkrečių klausimų ir atsiprašau, kad pirmiausia suteiksiu jam galimybę atsakyti, nes nėra prasmės pirmą surinkti daug klausimų ir po to netekti galimybės gauti atsakymus juos. Taigi prašau. President, je Ačiū pirmininkė. Atsakysiu dėl biudžeto visus klausimus, o kitus klausimus paliksiu savo kolegoms. Dėl finansavimo. Iš kur gauname tos fondus? Grįšiu prie to klausimo, ar mes atimsime pinigus iš žemės ūkio tuos pinigus, kurių jiems tikrai reikia. Ne, mes tikrai taip nedarysime. Mes naudosime tos, tas lėšas, kurios per 2010-uosius nebuvo panaudotos. 2010 metų pabaigoje jie bus perskirstyti. Tai yra lėšos, kurios yra nepanaudotos ir jos būtų e, gražintos valstybėms narėms. Jeigu jos yra nepanaudotos, jos grįžtų į nacionalinius biudžetus, o tačiau vietoj to mes pinigus, kurie buvo nepanaudoti agrikultūr, e, žemės ūkio srityje, atsiprašau, mes turime teisę, e, kad jie būtų perskirstyti ir paskirti ITER projekto programoms. Taigi mes tikrai neskriaudžiame Europos žemdirbių, netimame iš jų pinigų, iš jų lėšų. Priešingai, tai yra lėšos, kurios 2010 metais nebuvo panaudotos ir jeigu jos nebus perskirstytos, jos nebegalės būti panaudotos. Taigi labai svarbu primti šitą sprendimą, nes kitaip tos lėšos bus prarastos, bent jau ES lygmenių, jos grįš į valstybės narės. Taigi turėjome puikią, turėtume puikią progą pasinaudoti šitomis lėšomis nes pasirodė, kad žemės ūkis panaudojo mažiau lėšų, negu buvo numatyta 2010 metais. E, dėl kito klausimo, kaip bus panaudoti panaudotos lėšos pagal 78 pagrindų programą, galiu pasakyti, kad e, ta suma, lyginant su visų biudžetu, yra visai nedidelė. Lyginant su visų metų skiriamomis lėšomis. Žinoma, tai yra daug pinigų, bet lyginant su visų biudžetu, šitos lėšos nėra tokios stambios. Finansinėje perspektyvoje kalbame iki 2013 tųjų e, lėšos e, šiai programai padidės 1 milijardu. Trečias klausimas buvo apie tai, kas atsitiks, jeigu, kas atsitiks po 2013 metų. Komisija turi labai griežtą poziciją šio klausimu. Valstybės narėse buvo įvairiausių problemų, kilo mm, debatai ir buvo primtas sprendimas Liepos mėnesio uh, viršūnių susitikime komisija e, pasakė, kad negalima e, aukoti kitų politikų vienos politikos naudai. Vienos ryties naudai. Tai buvo aiškiai pasakyta, mes negalime mažinti e, finansavimo kitose srityse, kad išgelbėtume šitą sritį. Todėl mes žiūrime, ieškome nepanaudotų lėšų kitose srityse, pavyzdžiui, žemės ūkija. Reikia galvoti apie ateitį, o ateitis yra tokia, kad mes norime gauti pakankamai lėšų, kad galėtumėm finansuoti stambius projektus. Tačiau ES biudžetas negali finansuoti per didelių lėšų kiekio, galima sakyti, švaistimo negali finansuoti. Dėl ITER Komisija žino, kad 1,4 milijardo bus perviršis ir jeigu kils problemų, reikės tos pinigus paimti iš nacionalinių biudžetų. Po peržiūros komisija pasakė, kad galbūt reikėtų sukurti atitinkamą struktūrą e, tokių stambių projektų finansavimui. kurie yra finansuojami būtent iš ES biudžeto. Mes anksčiau taip kalbėjome. E, tok, ateinančiai finansiniai perspektyvai irgi buvo pateiktas toksai pasiūlymas. Tiek norėjau pasakyti, atsakydamas iš šios klausimus, gerbamas pirmininkė. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad reikia rasti sprendimą dėl šitų 1,4 milijardų kurių trūksta. Ir tas sprendimas turės būti pasiūlytas taryb, iškeltas taryboje. Taryboje dabar pakankamai lankščiai nusiteikusios valstybės narės ir pasisako liktai už tą lėšų perskirstimą. Anksčiau netaip lankščiai pasisakė, bet dabar yra daugiau lankstumo ir komisija mano, kad bus galima žengti į priekį ir toliau gyventi šitą projektą sėkmingai. Ačiū. Dėkuoju už atsakymus, dar norėčiau steigti žodį ponui Smitsui atsakyti į kitus klausimus. Mes taip pat turėtume atsakyti į klausimus. Mes norėčiau pabrėžti, kaip labai vertiname jūsų paramą ITER projektui tai projektas, kurio tikrai negalime sauliaisti neįgyvendinti. Jeigu nesugebėsime jo įgyvendinti ateityje, susidursime su didelėmis problemomis apsirūpindami energijos ištekliais bei siekdami įgyvendinti savo aplinkosauginius tikslus, sumažinti CO2 išmetimo apimtis, kai turime pasinaudoti šią galimybę ir ją ištirti. Taip, šis projektas yra rizikingas, kaip ir visi mokslinio tyrimų projektai yra rizikingi, tačiau privalome stengtis jį įgyvendinti. Taip pat su juo susijęs ir mūsų patikimumo tarptautinio lygmenių klausimas. Mes prisėmėme atitinkamus įsipareigojimus kitų partnerių atžvilgių ir jie tikisi mūsų lyderystės, atsisakydami šio projekto arba tam tikrų įsipareigojimų mes pakenktume savo įvaizdžiui tarptautiniu mastu. Kolega Žonžau aiškiai pasakė, mums reikia papildomai rasti 1,4 milijardus eurų, tačiau ne mokslinio tyrimų pagrindų programos sąskaita. Tai buvo kelis kartus pabrėžta, mes taip pat laikomės tokios nuomonės, nes pagrindų programa ir dabar siūlome 640 milijonų eurų, kurie turėtų būti numatyti iš pagrindų programos, yra primtina suma. Aš E, kaip naujas generalinis direktorius pasistengsiu, kad e, ateitie išvengtume sąnaudų didėjimo ir valdymo problemų. Liepos mėnesį mes pradėjome atitinkamą darbą ir stengsimės jį e, užbaigti. Jau ėmėmės drastiškų priemonių valdymo struktūroje, taip pat e, tiek ITER, tiek Fusion for Energy organizacijose tai buvo skaudus, tačiau būtini sprendimai tam, kad e, tinkami žmonės, e, sugebantis dirbti šį darbą, imtųsi veiklos, ir galėtų įgyveninti šį projektą. Ponas Brisko, kuris sėdi šalia manęs, yra vienas iš tokių kolegų ir pažvelgus jų nuopelnus tikrai galima susidaryti atitinkamą į, įvaizdį, e, vaizdą apie jo sugebėjimus. Mes esame numatę atitinkamas priemonės, jų sąrašą pateikėme atitinkamą dokumente, kurį atsiuntėme jums vakar vakare, kai kurie įgavo šiandien ryte, atsiprašau už tai, kad jis buvo pateiktas pavėluotai, mes esame pasirengę aptarti šio dokumento turinį su jumis. Aš norėjau parodyti, kad mes prašome ne tik papildomo finansavimo, tačiau pateikime ir atitinkamus pasiūlymus, kaip pagerinti projekto valdymą ir įgyvendinimą. E, pono Brisko dėka mes sugebėjome jau e, įgyvendinti rimtas sąnaudų taupimo priemonės ir dabar taryba teigia, kad jeigu sugebate taisyti, staupyti lėšas, tai galbūt jums reikia mažiau nei 1,4 milijardų. Toks požiūris yra visiškai nerealistinis nes mes e, siekiame šiuo metu, kaip įmanome, labiau e, taupyti lėšas tam, kad galėtume užbėgti e, už akių potencialioms problemams, su kuriamis susidursime po trijų ar penkių metų, tačiau mums reikia jūsų politinės paramos užsitikrinant per artimiausius metus tuos papildomus 1,4 milijardus eurų, nes ant kortos yra pastatyta mūsų tarptautinė reputacija ir mes e, privalome e, taip pat nepakengti savo įvažių tarptautiniu mastu gyvenam šį projektą. Ar ponas Brisko norėtų dar papildyti? Prašau. Taip aš galiu papildyti. Ačiū pirmininkė. Buvo uh, išsakytas komentaras apie tai, kad ITER bet kokiu atveju bus toliau įgyvendinamas. Ir atsakant į klausimą, ar mes esame pasirengę žengti į priekį, galiu pasakyti, kad mes priėmėme sprendimus dėl būtinų pokyčių, pradėjome tuos pokyčius įgyvendinti, galbūt užtruks dar kelis mėnesius, kol e, viskas užtruks, tačiau manau, kad einame teisinga linkme. Dėl garantijų, kad mes negryšime e, ir dar kartą vėliau vėl neprašysime papildomų lėšų, galiu tik pasakyti, kad e, tokio pobūdžio projektus įgyveninant negalime suteikti rimtų garantijų šiuo klausimu, tačiau uh, E, praėjo du metai e, jau nuo to laiko, kai buvo pradėta atlikinėti naujus e, sąnaudų skaičiavimus ir tas samatas patikrino įvairios ekspertų grupės ir nuo to laiko mes nesulaukėme jokių nemalonių surprizų, samatų apimtis išliko daugmaž tos pačios, kai tuo tarpu per ankstesnius tris metus e, išaiškėdavo vis naujų dalykų e, apie susijusių su papildomomis sąnaudomis, kurios nebuvo numatytos ankstesnėse samatose. Dabar tokių surprizų nėra. Kaip jau minėjau, šio posėdžio pradžioje mes pasirašinėjame atitinkamas e, gamybos sutartis, stebime kainų pokyčius, lyginame e, juos su mūsų samatoje numatytais skaičiais ir kol kas galime konstatuoti, kad e, sutarčių, mūsų sudaromų sutarčių sumos yra šiek tiek mažesnis nei numatytos samatose. Tai reiškia, kad samatos tikrai yra apskaičiuotos neblogai. Noriu tą pabrėžti. Buvo užduotas klausimas dėl 7,2 ir 6,6 milijardų eurų. Mes sumažinome šias sumas dėl, dėl paprastos priežasties atsižvelgdami į tai, kad e, buvo e, pašalintos tam tikros e, nereikalingos išlaidos ir tas sumas darė 660 milijonų eurų. Ir aš noriu pasakyti, kad tokio pobūdžio projektams tai yra labai svarbus veiksnys ir aš siekiu ne tik e, taupyti pinigus, tačiau ir numatyti tam tikrus e, atidėjimus, e, tam tikrą atidėjimų fondą, tam, kad ateitie galėtume išspręsti galimas problemas, su kuriomis susidursime. Kalbant apie mūsų pajėgumus ir uh, įvairias iš ankstinio įspėjimo sistemas. Manau, kad į, į tą klausimą būtų galima atsakyti pasitelkus e, proceso valdymo standartinė procedūra, kurią mes dabar bandome įgyvendinti ir šią procedūrą įgyvendindami mes pastebime realią e, projekto pažangą ir galime įvertinti, ar per užsibriežtą laiką mes e, pažengėme tiek į priekį, kiek buvo numatyta. Nuo dabar mes pradėsime taikyti įprastas procedūras ir jau nebeliks tų e, neaiškių e, tamsos laikotarpių, su kuriais susidūrėme anksčiau dėl mūsų darbo eigos kadaraše. Ne mūsų e, funkcija yra kontroliuoti e, Prancūzijos e, valdžios institucijų veiksmus, tą daro tarptautinės organizacijos, tačiau mano turimomis žiniomis nėra jokių pažeidimų susijusių su statybų leidimais ar e, panašiais klausimais susijusiais su statybomis, kad ar čia ponas Odi. Ačiū pirmininkė, galų gale mes jau kartu su komisija ir su taryba aptarėme šios svarbus klausimus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, egzistuoja atitinkamos bandomusios technologijos, kaip tokamak kur, kurios metu pastelkus šią technologiją būtų galima išgauti brandalių sintezės e, energiją ir neišsiskiriant jokiam radioaktyvumui, bent jau žvaigždėse tokios procedūros vyksta. Ir e, Koreja, Kinija, Indija, Brazilija, Japonija mm, nori dalyvauti tokių projektų įgyvendinime, tačiau mes apie tai nekalbame, kodėl nekalbame apie bendradarbiavimą su Kinija, apie tai, kad, pavyzdžiui, projektai galėtų dalyvauti įgyvendinant tokio pavyzdžio projektus, studijuodami nuotoliniu būdu. Kodėl mes nepasitelkime pagalbos iš šalies turint omenyje, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu pagalba mums reikalinga. Mes tuo tarpu bandome viską spręsti savo jėgomis, gyveniname įvairias programas, tuo tarpu įvairiose sektoriuose e, lieka e, daugiau nei 160 milijardų nepanaudotų ES biudžeto lėšų, kurias mes gražiname valstybėms narėms. Visą laiką lieka nepanaudotų pinigų perviršis, mes galėtume panaudoti šios lėšas gyvendinami šį projektą. Komisija tuo tarpu neatsižvelgia į šios biudžeto aspektus. Ačiū Dievui bandoma dabar sukurti atitinkamą investicijų valdymo skyrių, kuris skirtų dėmesio tokiems plataus masto projektams kaip ITER Galilėjo, e, kitiems energetiniams projektams. Europa turi investuoti šios projektus, turi pirmiausia investuoti į ITER. E, Komisijos pirmininkas Baroso kalbėjo apie finansinę inžineriją, kuriai bus skiriamas dėmesys e, nustatant būsimą finansinę perspektyvą. Taip reikia elgtis, reikia planuoti įvykius į priekį ne tik dviems, trims metams, o žymiai toliau į ateitį ir, ir daugiau investuoti į ateities projektus. Klo turmes, ne, ponė Trautman, pirmoji, prašau. Na, na, aš jums, excuse me. Merci beaucoup, monsieur. Ji buvo pirmoji. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ne, buvo suformuoluota daug klausimų liečiančių biudžetą ir aš savo ruošų pasakysiu štai ką. Nėra nieko blogesnio nei mm, nuolat, tek, nuolat gilintis į finansinius klausimus. Tai yra, kaip finansuoti projektus, kaip jiems vadovauti. Uh, Tik iš tikrųjų reikalingos nuosavos lėšos. Ne kokie nors likučiai tam, kad e, tuos likučius perviršius galėtume skirti ITER projektui. Ir tuomet kyla klausimas, e, kaip ir kokiu lygi norime panaudoti mūsų viešasis e, lėšas. Jeigu bendraujame su pieno gamintais ar ūkininkais, tai kaip jiems paaiškinti, kad tas lėšas, kurios e, liko nepanaudotas e, žemės ūkio biudžete ar sanglaudos fondo e, srityje, kad šios lėšos bus skiriamas kitam projektui. Tas projektas tarsi finansuojamas iš likučių. Politinių požiūrių tai neįtikina. Na ir sakyčiau, tas e, finansavimas iš likučių nėra kažkokia vienkartinė problema. Čia kalba eina apie strategiją ir aš manau, kad reikėtų rimtai ir strategiškai galvoti apie ekonomiką ir kaip užtikrinti finansavimą. Ar tai nebūtų tinkama galimybė? viską peržiūrėti, ne, nes aš manau, kad mums reikalingas daugiametis biudžetas, e, nesukrapšant trupinių iš to, kas atliko. Jeigu mums reikalingas tas 1,4 milijardo, tai taip, suformuluokite tai kaip tikslą ir nesakykime, kad ten paimsime iš vienas A išlaidų kategorijos ar iš kažkur kitur. Na taip, galbūt e, užtruktų projekto vykdymas, bet e, taupydami tikrai galėtume rasti finans, lėšų finansavimą. Na ir mums reikalingi įsipareigojimai, tai yra, kad komisija skirtų finansavimą iš nuosavų lėšų. Ir, ir tam, kad mes parlamente tikėtume komisiją, mums reikalingi įsipareigojimai iš komisijos pusės. Ir tvarios plėtros srityje, žalių darbo vietos srityje, žemės ūkio srityje, išteklių srityje reikia užtikrinti nuosavas lėšas, kurios yra reikalingas. Japonija, JAF investuoja į mokslinis tyrimus, visi investuoja naujas technologijas ir kiniečiai, kurie šiaip ar taip mus aplenk žaliųjų technologijų srityje. O mes suklupame ties šio vienu tikslu. Pažiūrėkime, kiek laiko prireikė, kol atradome problemą mo sprendimo dėl Galilėjo programos. Ir aš manau, kad čia dabar reikėtų, reikėtų imtis valdymo projekto ir mums reikalingas geras rangovas, kuris atsakingai viską paimtų savo rankas ir tarsi vadovautų tai statybvietiai. Atsakingai ir atskaitingai parlamento bei e, komisijos bei tarybos atžvilgių. Tik tais tokiu būdu viskas turėtų vykti ir man asmeniškai norėtųsi, kad taip ir būtų daroma, nes tik tokiu būdu sulauksime sėkmės. Ponas Turmes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu tris klausimus e, ir klausimą Belgijai kaip pirmininkančią šalį. Jeigu esame tinkamai informuoti, tai tuo, šiuo metu taryboje vyksta diskusijos dėl E, šio finansinio sutarimo teisinio pagrindo. Na ir mes supratome taip, kad taryba atsisako uh, e, sukurti, buvo atsisakė sukurti šį teisinį pagrindą uh, e, 2006 metais ir uh, norėtų naudotis uh, 312 straipsnių, kas, kas užtikrintų uh, už anoniškumą, taigi norėtųsi, kad tarybos atstovas šiek tiek pakalbėtų apie e, tai, kas vyksta taryboje, o dėl kaštų. Na, tai jūs tarsi kažkokius dar sėkiai neseniai vertinote ir galbūt galėtumėte konkrečiai nurodyti, kiek, kiek konkrečiai kainuos reaktoriaus eksploatacija Nes viskas tarsi buvo nustatyta 2001 metais, tačiau tiesą sakant, dabar nėra jokio dokumento įrodančio, kokie kaštai dabar jau. Ir tiesą sakant, kaštais labai išaugo ir nenustebins, jeigu jeigu tie kaštai dar sik išaukštų ir mums parlamente labai reikalingas skaidrumas. Kitas klausimas yra štai koks. Jūs sakėte, kad šis projektas būtinas ir reikia įgyvendinti. Ir jeigu esu teisingai informuotas, jeigu jie tai pasakykit, tai dabar ITER projekte Dabar yra pirmasis e, tyrimo etapas ir po to to tyrimo e, etape bus e, demonstracinė fazė 2014 metais ir, kiek suprantu, tas reaktorius bus pastatytas ne Europoje, Japonijoje. Ir tik tais jeigu tas parodomasis reaktorius bus sėkmingai paleistas ir pasitvirtins, tai tuomet bus kažkoks komercinis pritaikymas. Taigi galiu teikti, kad iki 2019 ar 2100 metų net jeigu ir labai optimistiškai viską žiūrima, bet greičiausiai prieš 2019 metus e, nebus jokio komercinio šio projekto pritaikymo. Ir turint visą tai galvoje, ir čia tarsi pratėsiu pono, tarsi sureaguoju pono Adypą, Odypą, sakymą, tikiuosi jis klausosi manęs. Mes e, žalieji palaikome mokslą, mokslinius tyrimus. Tačiau jeigu turiu, jeigu turiu išspręsti pasaulinę energetikos ir pasaulinę klimato kaitos krizę, tai man kila klausimas, e, ar kas nors paskaičiavo, jeigu tarkim paimsime 15 e, milijardų ir 3 tūkstančius e, mokslininkų, Ir šias lėšas skirsime uh, saulės e, kolektoriams ar um, elektriniams automobiliams ar pastatams, kurie nesuvartoja visą energijos ir skirtume visą tai ta, kažkokiems kitokiems tarptautiniams projektams, tai mes turėtume daugiau ir plačiau pritaikymų rezultatų. Tai Tai tai būtų geras dalykas. O dėl euroobligacijų, tai Katrin labai palaikau euroobligacijų mintį, tačiau euroobligacijos yra obligacijos, tai reiškia, kad ES tarsi preliminariai iš anksto finansuoja kažką ir po to tos investicijos sugrįžta. Jūs tarsi investuojate kredituojant pastatus ir po to investicija sugrįžta, o a, tokių reaktorių investavimas finansavimas, tai čia tarsi investicija į juodą skylę, nes tos lėšos niekuomet nesugrįž, nes čia tik tais investuosi tą juodą skylę, o finansinės gražos nebus. Ir mano manimu, tai tikrai neteisinga. Ir jeigu jūs galvojate apie euro obligacijas, tai jeigu ITER projektą finansuosime iš euroobligacijų, tai tai nužudys pačių euroobligacijų mintį, nes euroobligacijas gali būti skirtas tik tais tokiems proje, projektams finansuoti, kurie duos pelno. Nes būtent šio projekto atveju aš manau, kad investicijų gražos nebus. Aš labai palaikau euroobligacijų mintį, tačiau šiuo atveju manau, kad reikia elgtis ypač atsargiai. Kristianas Eilar, paskutinis kalbėtojas. Na, tiesiog mums patiems mūsų komitete tikriausiai e, būtų svarbu konstatuoti štai ką galvojant apie būsimas dėrybas dėl biudžeto. Na, iš vienos pusės išgirdome štai, ką ir to teko ir baimintis, kad, e, na, tarkim, tenko konstituoti, kad valstybės narės Mm, elgesi nes, mm, neatsakingai ir finansavimo sumažinas nuo 7,2 iki 6,6 milijardų dėl to, kad e, buvo paimtas lėšos iš rezervų, tai nėra kaštų e, sutaupimas, tai yra tiesiog e, sukčiavimas balanso atveju. Na ir ponia Grostet neturėtų manęs neteisingai suprasti, tačiau tiesą sakant labai entuziastingai buvo neteisingai panaudota daug lėšų. Uh, Na ir dar vienas dalykas. Šiandien labai aiškiai pasakėme, kad e, patvirtinus lėšas iš biudžeto koncentravimo procedūros, kaip kad šiandieną girdėjome, tai reikėtų prieš patvirtinantis lėšas aiškiai žinoti, koks bus projekto valdymas ir kokie bus, kokios bus tarptautinės struktūros ir įsipareigojimai. Kaip supratome, komisija to dabar pasakyti dar negali. Uh, Ir norėtųsi, kad komisija savo požiūrį ir poziciją išdėstytų raštu tam, kad galėtume susipažinti prieš darybas dėl uh, biudžeto. Jorgis Isilič uh, e, kalbėjo nemažai apie um, projekto valdymą, tačiau kaip yra su generalinės uh, direktora, direktorato E, valdymo struktūrą. Tai yra kas, e, ar šiuo metu galvojama apie tai, kaip generalinis direktoratas valdys šį projektą, arba galbūt bus e, valdymas iškeltas, mm, nes kol kas valdymas tikrai netenkina. Trečias dalykas, kurį tenka konstatuoti ir man rodos svarbu tai dar kartą įvardyti. Tai yra dabar turėtų būti atskirtas tas vykdomasis komitetas paleistas jis turėtų ir turėtų būti sukurtas e, valdymo stebėsinos, e, turėtų būti skirtas e, valdymo stebėsinos valdyba ir turėtų būti atskiras organas skirtas viešiesiams pirkimams. Na ir dabar sureaguosiu pono Turmis pasisakymą. Taip, makroekonomikos požiūriu, jūs teisus. Na, tikrai verta klausti, uh, E, ką kainuoja, jeigu mes darysime vieną, bet nedarysime kažko kitą. Bet sakyčiau, e, tai yra e, čekis ateičiai ir tikimės, kad 2050 metais 50 procentų galėsime iš kitų šaltinių gauti energijos. Mes tarsi preliminariai finansuojame ir dabar čia tarsi didelės investicijos į tolimą ateitį. Čia Na, čia panašiai kaip su investicijomis į energiją iš atsinaujančių šaltinių. Abiem atvejais tiek šio projekto, tiek energijos iš atsinaujančių šaltinių atveju yra investicijos į ateitį, nes kaip išspręsti klimato kaitos klausimą, tai čia ne, tai lieka tik tais brandolinė energetika, nes uh, ji neduoda, ji yra švari be emisijų. Uh, ir jos nereikės subsidijuoti. Na ir. Mm, Na taip, dabar bus vienkartinis sprendimas dėl biudžeto, tačiau aš manau, kad ateičiai komisija turėtų rasti atsakai tai, kaip tokius didelius projektus finansuoti ne iš mokslinų tyrimų programų. Na, mes galbūt išspręsime konkrečiai šiuo atveju, šiuo laikotarpiu šią problemą, tačiau aš manau, kad reikia politinio atsako į klausimą, kaip e, finansuoti tokio platus masto svarbius projektus. Mm, pirmininkas, dabar e, suteiksiu žodį ponui Smith ir paprašysiu sureaguoti. Na taip, iš tiesų tai ilgalaikis projektas ir jau kaip minėjau, tai yra rizikingas projektas, tačiau kartu tai galimybė, kurią turime pasinaudoti. Na, turint galvoje, kad energija šiandien šaltinių yra atsakymas ir tokiu būdu galėsime užsitikrinti elektros gavybą ateityje, tai, sakyčiau, tokia prielaida neteisinga, nereali. Manau, kad alternatyva yra brandalinė energetika e, e, ir tokie ITER projektai yra tokia galimybė, kurią reikia ištirti ir kelias, kurio reikia žengti. Antras dalykas. Na taip, ateityje reiktų vengti tokių situacijų, kai, kai turime tokio didelio masto projektus kaip ITER ar Galilėjo ar panašiai, kad kad tokie projektai turėtų būti finansuojami iš mokslinio tyrimų pagrindų programų. Na ir komisijos dokumente nurodyta, kad ateitie reikėtų uh, atskiros biudžeto eilutės skirtos tokių didelių projektų finansavimui. Na ir tikėkime, kad ateitie sudarant kitą biudžetą turėsime atskirą biudžeto eilutę uh, didžiųjų projektų finansavimui. Na ir pagalvosime, uh, kaip bendrė čia galėtų e, skirti e, konkrečias lėšas, o ne vien tik tais kažkokius nuošimčius. Trečias dalykas - tarptautinio bendradarbiavimo klausimas e, ypač bendradarbiavime su Kinija. Na, mes palaikome plačius ryšius su tarptiniais partneriais ir, aišku, be kitako stengiamės uh, paraginti šios tarptinius partnerius vykdyti savo įsipareigojimus ir galbūt netgi užsimoti plačiau. Na, Bet ES yra prisėmusi savo įsipareigojimus ir mums reikalingas greitas sprendimas dėl 1,4 milijardų eurų, nes visi tarptautiniai e, partneriai, įskaitant ir Kinė, klausia, ar europiečiai rimtai žiūri į šią, šį projektą, ar europiečiai nori toliau investuoti į tokį projektą, į tokią branduolinę energetinę. Ir Ir po to jau galėsime tarptautinių partnerių, skaitant Brazilijos, prašyti nešti savo indėlį. O valdymas ir atsakomybė komisijos struktūrose, tai mes, mūsų generalinėme direktore, turime puikią komandą atsakingą už ITER projektą, tikrai kompetitingi darbuotojai ir nuolatos užtikriname ir pasirūpiname, kad darbuotojai yra apmokami kvalifikacija keliama ir įdarbinant žmonės mes tikrai pasirūpiname, kad jie turėtų atitinkamų gebėjimų, kurie leistum prisimti savo uh, atsakomi, e, įsipareigojimus. Lygiai tas pats pasakyti uh, Fusion for Energy projektą ir dabar galbūt kolega galėtų šiek tiek plačiau pakalbėti apie biudžeto klausimus. Vienas po kito. Dabar e, ponas Mits, nes jis buvo nuo pat pradžios. Jūs kalbėjote apie e, eksploatacijos kaštus ir tiesą sakant, nuo 2001 metų jie nebuvo iš naujo įvertinti. Mūsų papraš, buvo paprašyta tai padaryti, tačiau nesu tikras, ar tie kaštai bus e, tokie nestabilus kaip e, statybos kaštai, kurie iš tikrųjų kinta. Na taip, e, eksploatacijos kaštai susideda iš įvairių tai kaštų, tai pavyzdžiui, E, o kai dėl perstatymo kaštų, tai yra lėkų tvarkymo kaštai, įrangos kaštai. Ir taip žinau, kad tie kaštai kinta ir juos galime įsigilinti, tačiau štai dabar tokia padėtis. O kai dėl buhalterinių triukų, tai tarybai. Taryba nurodė, kad reikėtų kaštus sumažinti 600 e, tūkstančių eurų, tačiau nurodė, kaip tai padaryti. Ir sakyčiau, kad kad tos nušviestos galimybės yra vienintelis. Klot Tomas dar nori užduoti klausimą, buvo uždavęs klausimą, norėtų užduoti klausimą tarybai. Klodai, labai prašau suprasti, mes laiku pradėjome darbą trečią valandą ir kolegos norėtų, kad ir klausimas skirtas anglės klausimai vyktų laiku. Prašau, Klodai. Ačiū pirmininkė. Dėl finansavimo konkrečiai dėl teisinės bazės Lisabono sutartyje arba tarpisusinėje sutartyje. Pirmininkaujantį valstybę puikiai žino šią problemą ir tarybos teisinė tarnyba dabar ją vertina ir ketvirtadienį bus taikymo procedūra vykdoma. Kol kas pirmininkaujantį valstybę nenori užbėgti už akių e, šitam sprendimui. Aišku, žodis ponui Turm. Kada mes galėsime įvertinti pirmą komercinį pasiūlymą? Įtrė yra pirmas žingsnis, paskui reikia reaktorius ir taip toliau. Kaip manote, kada tie žingsniai bus žengti? So, ITER dabar yra turi žengti tokį kritinį žingsnį, esminį žingsnį ir mes šiuo metu laukiame rezultatų, kurių galima tikėtis iki 20 metų jau pastačius visą reaktorių ir tada pradėjus veikti jam. Jeigu rezultatai bus geri, tada demo versija galėtų būti pradėta statyti. Maždaug už dešimties metų tai bus galima jau, galima įvertinti maždaug po e, dešimties metų, e, galbūt 40-aisiais, maždaug 5-ame dešimtmetyje jau bus galima turėti pastatytą tą demo versiją. E, ja, nebūtinai jinai viena turi būti, jeigu rezultatai bus geri, galima tartis Kinija, Rusija, gali būti 40-aisiais e, keli tie, e, tie demonstraciniai reaktoriai pastatyti. Taip, iš tikrųjų, antroje amžiaus pusėje tai bus įgyvendinta. Bet žinau, kad nepriklausomi ekonomikos ekspertai yra įvertinę, padarė vertinimus ir mano, kad tai tikrai manoma padaryti iki antros šio amžiaus pusės. Dėkoju už atsakymus, už tai, kad vykote pas mūsų komitetą. Ne paskutinis kartas, kad, kai aptarėme šis klausimas, tačiau dabar tenka nutraukti šias diskusijas. Ir dabar kreipiuosi kolegas, kai aptarėme tokį svarbų darbo atvarkės punktą, jeigu vis atvyktų laiku, punktualiai, tai laiku ir galėtume užbaigti. Na ir dabar prašyčiau ateiti į priekį prelegentų, kurie pasisakys dėl kito darbo tvarkės punkto.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 pasinaudoti galimybę ir iš karto pradėti diskusijas. Norėčiau ypač padėkoti kolegai Eileriui už tai, kad jis pasiūlė mums padiskutuoti šio klausimu. Būčiau jums labai dėkingas, jeigu mūsų prelegentai galėtų pateikti savo atsakymus į klausimą apie anglies vaidmenį būsimame energijos mikse, kaip įmanoma, per kaip įmanoma trumpesnį laiką. Ir nešvaistydami daugiau laiko, pirmiausia, išteiksime žodį ponui Piekač, kuris yra Lenkijos atstovas. Sveikiname visus kolegas ir ekspertus ir suteikiame jums žodį kalbėti pirmajam. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, ačiū, kad pakvietėte mane į šį seminarą. Tikrai man tenka didelė garbė jums pristatyti šiandien savo mintis ir aš jas pristatysiu lenkiškai. Szanowni Państwo, W Europie do produkcji energii elektrycznej stosuje się głównie. Panie Surponai. Europoje elektros energija yra iš keturių šaltinių dujų, paprastai importuotų į ES atsinaujinančios energijos šaltinių, kurios yra nestabilios, jiems reikia daug subsidijų, atominė energetika, tai yra stabili energetika, bet ne visada priimtina piliečiams. Ir ketvirtas šaltinis yra anglis ir būtent šiandien apie tai mes šnekėsime. Anglis yra e, naudojama jau šimtus metų mes turime dar išteklių kokiems dviem šimtams metų į priekį. Anglės ištekliai yra didesni Europoje negu visi kiti ištekliai kartu. E, ir JAF, ir Kinija, ir Indija stipriai priklauso nuo anglijas ir dabar pasaulyje 40 procentų energetikos kyla iš iš būtent anglijas. Europos Sąjungoje tas procentas yra mažesnis, maždaug 28 procentai šiuo metu ir jisai mažėja. Tačiau reikia pastebėti, kad yra valstybių narių, kurios ypatingai yra priklausomos nuo anglies, lyginant su kitomis valstybės narėmis. E, anglis gali būti energeti, puikus energetikos šaltinis, nes Tai yra patikimas anglės tiekimas, technologija, kaip išgauti anglį, yra aiški, gerai žinoma ir jos išgavimas yra patikimas ir, ir lankstus. Ir anglį galima ilgai sandėliuoti ir, ir jinai yra saugi ir anglijas prieinamumas nepriklauso nuo oro sąlygų. E, visose, visame pasaulyje anglės naudojimas yra labai paplitęs, ypač stabiliuose šalyse. Anglis yra pigus išteklis, pigi medžiaga kuri naudojama visame pasaulyje ir toliau bus naudojama visame pasaulyje. Jeigu mes po truputį mažinsime anglijas dalį energetikoje, kainos vartotojams auks deginant anglį sukurta energija nėra prieštarvimas atominiai energetikai ar atsinaujinančių šaltinių energetikai. Visi šie ištekliai turi savo pliusų ir minusų. Reikia įvertinti e, jų pliusus ir minusus ir sudaryti tinkamą energetikos balansą vien tik tai atsinaujinančių šaltinių energetika būtų žalinga ir labai brangi. E, anglis yra lengvai pareinama, stabili ir įkandama kainos prasme. Turi ji ir blogųjų pusių, tai yra CO2 išmetimas. Europa įsipareigojo e, stipriai sumažinti e, CO2 emisijas dėl klimato kaitos besivystančioms šalims reikia energijos ir galima tikėtis, kad jų energetikos poreikis auks. Nebejoju, kad anglis taip pat vaidins svarbu vaidmenį besivystančiomis šalise. Taigi dar dešimtmečius e, anglis bus svarbi energetikos dalis ir Europa turi daryti, ką tik įmanoma, tam, kad anglies naudojimas nebūtų kliūtis mūsų CO2 mažinimo tikslams. E, kurdama klimato ir energetikos politiką, Europa e, stengiasi pakeisti anglijas deginimą atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Tai reiškia, kad mm, elektrinės, kur deginama anglis, e, jas tengiama už, uždaryti. Manau, kad tai darydami mes pakenksime energetikos stabilumui Europoje. Nes mes turime tik tai e, atominę energetiką ir anglės energetiką kaip stabilias energetikos užtikrinimo ir tiekimo mm, stabilius šaltinius. Ne pati anglis kelia grėsmę aplinkai, o CO2. Kitaip tariant, reikia mažinti CO2 e, emisijas galima padidinti energetikos efektyvumą, maišant anglį su biomase arba naudojant CCS technologiją. Norėčiau aptarti šias galimybės. Paprastai 33 procentų, 33 procentų efektyvumas yra iš anglies gaunamas. Taigi tik tai trečdalis iš sudeginamos anglies yra efektyvi, o vartotojus pasiekia dar mažiau, nes per, pervežant irgi ta, tai nukenčiama. 43 yra rudosios anglies efektyvumas Jeigu mes pakeistumėm senasias elektrinės naujomis, mes galėtume padidinti anglės efektyvumą ir sumažinti emisijas. Mokslininkai e, stengiasi padidinti, jau senai stengiasi padidinti tokių elektrinio efektyvumą. Taip pat kalbėjau apie anglies ir biomasės deginimą kartu. Taip maždaug 20 procentų sumažintume emisijas. anglies deginimo technologijose galima stipriai dar sumažinti CO2 emisijas. Tai būtų technologijos naudojančios šiluminę energiją, mažiau 90 procentų galima būtų sumažinti ir e, sukurti labai daug, pagaminti labai daug energijos ES. Kalbame apie, galėtumėm Austriją visą e, aprūpinti vieneriems metams energetiką. CCS technologija taip pat yra būdas sumažinti CO2 emisijas. Jeigu 20 procentų CO2 emisijų iš įprastinių elektrinių mm, pagautumėm ir saugotumėm. Šita technologija jau yra išbandyta, pavyzdžiui, naftos ir chemijos pramonėje. Pirmasis bandomasis projektas sies technologijai jau yra įgyvendinimas. Įgyvendinamas anglies saugojimo projektai taip pat jau yra įgyvendinami ir jie yra rezultatyvūs. E, CCS technologija yra puikus naujų technologijų vystimo pavyzdys. Reikia naudotis e, šiomis technologijomis ir jas pakelti į e, priekybinį lygmenį, į komercinį lygmenį. Gerbėmiai deputatai, šrūmų deputatai irgi yra išleidę teisinių aktų dėl CCS technologijų. Ir numatė nuostatas dėl e, parodomųjų e, elektrinių. E, jos įrodo šios technologijos patikimumą, tačiau procesas yra per daug, lengva, per daug lėtas. Inst investuotojai jau nebekalba apie tų demo elektrinių e, statymą. Jie norėtų tai daryti, jeigu nacionaliniu lygmeniu būtų e, priimti atitinkami e, nuostatai ir jeigu būtų tai remiama ir visuomenė, jeigu remtų tokius planus finansinė krizė, nepakankama teisinė bazė ir nepopuliarumas investuoti į energetikos projektus. E, privedė prie labai didelio investavimo į įprastinius energijos projektus sumažėjimo. Ir būtent susijęs technologijose e, tai buvo ypatingai pastebima. E, poveikis ES galėtų būti būtent tai, kad nukentės energetikos tiekimo stabilumas. Jeigu mes neįgyvensime šito projekto, bus mažai vilties, kad besivystančios šalys imsis šios technologijos įgyvendinimo. Todėl elektros kompanijos, kurios nori gyveninti šitą programą, turėtų, būti, turėtų gauti paramą ir pagalbą. Jeigu mes neparensime šitos technologijos, ji ir nebus įgyvendinama ES energetikos sektoriuje. Tam reikia pirmiausia politinio palaikymo. Energetikos tiekimo saugumas yra ypatingai svarbus Europos piliečiams ir verslininkams. Tai ne tik tai energetikos sektoriaus e, problema, tai ir visos visuomenės ir teisėkros institucijų problema. Jeigu mes energetikos kompanijas paliksime savo valiai, be pagalbos, tada kai kuriuose šalyse tikrai pritrūks energijos. E, taikydami sisės technologiją galėtumėm sumažinti e, CO2 emisijas e, trečiosiuose šalyse. Mes galėtume būti lygi ir ambasadoriai šitos technologijos už ES ribų, bet mes negalime Bet tik tai tada, jeigu mes įgyvendysime tai pirmiausia savo šalyse. Taip pat reikia paremti energetikos kompanijas e, įtikinant visuomenę, kad tai yra priimtinas būdas ir vietinė valdžia turi ypatingą vaidmenį šioje srityje. Taigi apibendrindamas norėčiau pasakyti, kad anglis gali ir turi ateityje būti e, svarbus ES energetikos balanso komponentas ir reikėtų mažinti CO2 emisijas. Jeigu tai neįmanoma padaryti, reikia imtis atitinkamų veiksmų pačioje ES ir nacionaliniu lygmeniu. Taip pat reikia palaikyti demonstracinius projektus, remti juos finansiškai ir politiškai. Manau, kad dabartinė parama yra nepakankama. Energetikos bendrovės neprisijims vienos pačios tos naštos. jos galėtų padengti tam tikras statybos, e, tam tikrus statybos kaštus, bet ne visus. Vyriausybės turi priimti atitinkamus reikiamus teisės aktus, esasės technologijos. Jei ir neužkrauti per didelės naštos energetikos bendrovėms. Vyriausybės turėtų paskatinti ir visuomenę, padėti bendrovėms paskatinti visuomenę pasitikėti sisės technologijom. Kitaip per ateinančius 20-30 metų kalbėsime apie Europos e, energetikos sektorių visiškai nenaudojantį e, anglijas ir e, elektros kainos Europoje bus pačios aukščiausios. Jeigu neįrodysime, kad CCS yra konkurencinga technologija, jeigu neįrodysime, kad degi, galima ir deginti anglį, ir sumažinti CO2 emisijas, tada neliks vilties, kad pasaulio mastu sumažinsime CO2 emisijas, nes už Europos ribų anglis turi e, puikią ateitį ir mums reikia nuspręsti, kaip mes elgsime šio požiūriu. E, Ačiū. Dabar suteikiu žodį ponui Alonso, kuris yra Asturijos energetikos direktorato vyriausiasis vadybininkas. Labai ačiū. Norėčiau pirmiausiai padėkoti pramonės mokslinio tyrimų ir energetikos komitetui, kad mane pakvietė dalyvauti šiame. De, šiuose debatuose apie anglės ateitį, energetinę balansę ateityje. Žinoma, tai yra labai, šis klausimas labai svarbus Ispanijai, o taip pat ir Asturijų regionui, kaip įsitikinsime. Pirmiausiai, Aš apžvelgsiu dabartinį Europos energetikos balansą ir tai kaip paskutiniu metu svystėsi. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad Europoje Europa labai priklauso nuo e, išo, išorinių energetikos šaltinių. Ispanijoje ypatingai tai yra aktualu ir net Masturių regionas yra labai e, priklausomas daugiau nei 50 procentų, Ispanijos atveju daugiau negu 70 procentų priklausoma nuo išorinių šaltinių, Ispanija visa maždaug 80. Daugiausiai e, teršia, žinoma, ir naudoja energetika transportas 35 procentai ir daugiau. Nebent kai kuriais atvejais netgi daugiau, 65 procentai naudojama e, pramonėje. Ypatingai tokiose šalise kaip e, Ispanija, kur yra energetinė sala, yra izoliuota e, energetinė prasme. Ir Be to labai e, skirtingas energetikos balansas tarp skirtingų šalių ir tarp jų skirtingų e, regionų. 2008 metais Europos Sąjungo 27 procentai energetikos buvo iš, e, gaunami iš anglies, o Ispanijoje 16, o Asturijose 73 procentai. Taigi iš karto matome, kokie dideliai yra skirtumai tarp skirtingų ES regionų. Pagrindiniai principai, kuriais remiasi ES energetikos politika, yra techninis tvarumas, e, tiekimo garantija, taip pat konkurencingumas ir e, klimato apsauga Jeigu e, anglis nori toliau būti dalis e, visos energetikos, turi laikyti šitų principų. Taip pat pagal ES politikos gairias e, mes didinome atsinaujinančių šaltinių energetiką, kuriai reikia papildomų priemonių mūsų energetikos sistemose. Tai sukurti naują e, infrastruktūrą, naujus tinklus, kad būtų e, galima jas įtraukti į bendrą sistemą ir taip pat papildomų technologijų, kurios papildytų atsinaujančių, energiją, e, atsinaujančius energijos šaltinius. Todėl reikėjo atlikti daug tyrimų, daug inovacijų įvairiose srityse ir pramonė, ir transporto srityje, ir taip pat pagerinti bendrają prasme visą energetinį efektyvumą. Taigi maždaug taip norėjau apibendrinti mūsų energetinį balansą šiuo metu ir per pastaruosius keletą metų. Turint galvoje tai, ką pasakiau, ir turint galvoje ES gairias, vis visos e, energetikos politikos skirtingais likmenimis e, ėjo dviem pagrindiniais keliais. Tai e, taupyti energiją ir skatinti atsinaujančius energijos šaltinius. Taip pat buvo plečiami tinklai, energetiniai tinklai Ir tam buvo skirta 100, 1700 milijonų eurų. E, taip pat tai buvo skirta ir ekonomikai atgaivinti. Taip pat visą tai gyvendintami ėjome link to, kad kuo mažiau naudotumėm anglį, kad kuo mažiau terštume aplinką ir kad kuo daugiau būtų surinkta ir saugoma CO2 emisijų. Pati ES, kai kuriuose šiuose esminėse dokumentuose, kuriuos e, paminėsiu, teigia, kad anglis yra esminė e, dalis, norint užtikrinti stabilų energetikos tiekimą ES ir kad du pagrindiniai keliai e, tai būtų švarus anglies naudojimas ir strateginis rezervas. Tie dokumentai tai yra ES žalioji knyga, kurioje numatyta Europos strategija dėl energetikos tiekimo saugumo ir Taip pat antroji energetikos strateginė apžvalga ir direktyva 972 ir komisijos komunikatas e, dėl, dėl iškasenų, kur jų e, naudojimas išmetat kuo mažiau emisijų ir taip pat komisijos reglamentas 407-2002. E, Visi šitie dokumentai, šiuose dokumentuose pripažįstama, kad anglis yra esminė, e, esminis elementas norint užtikrinti energijos šaltinius Europoje. Remiantis šiomis gairėmis ES lygmenių numatytas buvo priimta tam tikrų priemonių pirmiausiai dideli pakeitimai e, kasybos rytyje kasyklų infrastruktūros keitimas, kad būtų galima ateityje naudotis anglės rezervais. Taip pat pakeitimai susiję su aplinkosaugos klausimais, tai yra būtent elektrinėse e, gerinama instra, infrastruktūra ir ten emisijų valymo e, visos technologijos ir taip toliau. Taip pat buvo įgyvendinami CO2 e, sulaikymo ir saugojimo projektai. Norėčiau paminėti tris projektus, kurie šiuo metu yra vykdomi Ispanijoje ir kur va, e, naudojami naudojamos naujos technologijos. Porto Jano yra e, vykdomas projektas susijęs su su kominoto ciklo e, dėgymu, taip pat Ponferadoje, Leon, Leone, karbonizacijos procesų technologijos būtent šios programos yra vykdomos, šita programa yra vykdoma Asturijose, mano regione. Stebėdami šias programas galime turėti vilties, kad ateityje bus galima e, vykdyti tokią technologiją ir pramoninių lygmenių ir turėti gerų rezultatų. Taip pat norėčiau apžvelgti anglijas vaidmenį dabar ir taip pat ateities energetinę balansą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ir vietinė anglis, ir importuota anglis. E, yra naudojama labai skirtingai skirtingose šalise ir regionuose. Ten, kur nėra išgaunama anglijas, e, kitose šalise yra išgaunama daug anglijas, todėl tas balansas yra skirtingas. Viena Ispanija priklauso priklauso tom šalims, kur daug, gan, gan daug yra išgaunama anglies ir jinai naudojama maždaug 10-40 procentų. ES e, pripažįsta, kad vietin, vietoje išgauta anglis yra labai svarbus išteklis taip pat ir ateit, rezervams ateityje. Ir čia vėlgi galėtų būti puikus pavyzdys Ispanija. nes Tesdami anglės gavybą galime užtikrinti, kad visa infrastruktūra bus galima panaudoti ir tada, kai reikės anglindoti kaip, kaip rezervą. Ir tai neprieštarauja ES energetiniai politikai. Anglis iš tiesų vaidins labai svarbu vaidmenį energetinio nepriklausomumo e, srityje, taip pat elektros sistemose, e, saugaus tiekimo e, klausimais ir taip pat atsinaučių šaltinių papildymo klausimais. Ispanija tikrai labai stengiasi naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir tikimasi, kad 40,3 procento energetikos iki 2020 metų Ispanija išgaus iš atsinaujinančių šaltinių, bet vis tiek vietinė anglis bus naudojama tam, kad būtų užtikrintas tiekimo, e, pastovus tiekimas. Yra labai svarbu kad anglis išliktų mūsų energetinėme balanse, nors tai priklausys ir nuo, jo, nuo to, kiek bus pagerintas jo išgavimas ir taip pat e, sumažinta E, taršą, deginant anglį. Dabar jau elektrinės tengiasi įgyvenyti naujus planus tam, kad, tai būtų, e, kad, kad CO2 emisijos būtų sumažintos. Taip pat priklausys nuo to, kaip bus įgyvenama CCT technologija. Galiausiai Noriu pakalbėti apie anglį, kaip vietoje išgaunamą anglį ir jos svarbą ateities energetinę balansą. Šioje srityje per daugelį metų buvo daug kas pakeista. Ispanijoje tarp 98-2005 metų buvo 40 procentų e, pakeista produkcija, 50 procentų darbo vietų. Buvo labai drastiškai apkarpytas tas sektorius Ir mes turime e, nacionalinį anglijas planą, e, kuris galioja iki 2012 metų ir juos siekiama sukurti strateginį anglijas rezervą. Ir buvo priimta įvairiausių papildomų priemonių tam, kad būtų tvariai ir integruotai pertvarkomos tie regionai, kurie gyvena iš anglės kasybos. Taip pat labai svarbu uh, paminėti e, naują reglamentą, kuris bus šiais metais pradėtas e, ruošti. Tai konkurencinga kasyba. Konkurencinga kasyba lyginant su tarptautiniais kaštais. Nu, 6-8 metais pastebėjome, kad kad taip pat ir kitas kuras e, turi konkuruoti ir nacionalinių lygmenių anglės gavyba buvo e, brangesnė. Bet yra ir, ir, ir kiti e, elementai, kuriuos reikia atsižvelgti, tai pavyzdžiui, aplinkosauga, darbo jėgos kaina ir taip toliau. Dar norėčiau paminėti keletą argumentų taip pat ir socioekonominių, teritorinių, kuriais remiantis ginu e, Anglį kaip e, svarbu energetikos komponentą. Techniniai argumentai pirmiausia. ES pirmauja įvairiose srityse kasyboje, tai saugios kasybos, saugos anglės panaudojimo ir taip toliau. Ir turi įvairiausių e, gerą infrastru, e, kasybos infrastruktūrą, bet to mūsų šiluminės elektrinės yra techniškai pritaikytos naudoti didelį procentą vietoje išgautos anglijas ir užtikrinti angli, e, energetikos gavimą. Ispanijoje 40 procentų, vietinės anglės 60 procentų įvežtos. Taigi sakiau, kad pirmiausia tai yra saugu, tai yra stabilu. Ekonominiai kriterijai. Yra daug e, aplinkosaugos e, kriterijai. Jau apie tai minėjome, e, apie naujus projektus, kurie yra e, vykdomi ir labai svarbu, kad CCT technologija būtų įgyvendinta. Ir galiausiai, nors vienas yra svarbiausių klausimų, ypač mano regionui, tai socioekonominis ir teritorinis įtaka. Paskutiniais metais įvykdyti pakeitimai šiai sričiai turėjo ypatingos įtakos, buvo vykdomi papildomi ekonominio diversifikacijos e, priemonės ir įvairiausios papildomos priemonės, jos užvelnino tas pasiekmes e, ir toliau tos priemonės turi būti vykdomos. E, galiausiai pasak, turiu dar ketu, keturias pastabas. Anglies vaidmuo sumažės, bet jisai ir toliau bus svarbus dėl energetinio nepriklausomumo, dėl mm, pap, atsinaujančių šaltinių papildymo ir dėl kitų e, kriterijų. Taip pat reikia įgyveninti CCT technologijas, suteikti tam laiko, kad jos būtų tinkamai įgyvendintos ir visa tai neprieštarauja ES E, gairiams taip pat labai reikia atkreipti daug dėmesio į socioekonominius ir teritorinius e, aspektus. Ačiū labai, dabar steiksiu žodį ponui Nigel Jeksliai, kuris yra Kolamp e, direktorius. Tikiuosi, kad e, greitų laikų galėsite pamatyti ir tam tikras mano minčių iliustracijas skaidrių pavydalų ekranuose. Sorry, it's not me that's being defeated by the technology. These were supplied last week, and so. Uh... Aš savo skaidrės prieš savaitę jau atsiunčiau ir tikėjausi, kad uh, jos bus uh, atitinkamai demonstruojamas. Pirmininkė, galbūt uh, pirmiausia galėtų e, užduoti klausimus, kol bus sutvarkyta technika, ar aš turėčiau tęsti savo pristatymą. Sorry about this, ladies and gentlemen. What I'm giving you here is a foretaste of the tiesiog ja, taip, yra pavyzdys pasaulio, kuriame neveikia technologijos, tai ką aš šiuo metu bandau jums pristatyti. Galbūt po to mes liksime, gyvensime pasaulyje be elektros energijos. Noriu jums tačiau įžangai pasakyti, kad aš esu Eurocall atstovas, tai yra Europos akmens e, ir rusvosios anglės gavybos įmonių asociacija. Tačiau didžiąją dalį savo karjeros aš praleidau Junktinėje karalystėje, kalnakasybos pramonėje. Dabar aš matau skaidrės, tačiau jūs kol kas nematote, tai galbūt aš e, dabar bandysiu tęsti savo pristatymą. Ir e, kartais e, skaidrės leidžia išlaikyti auditoriją neužmigusią, ypatingai jos naudingos nelabai kokiems kalbėtojams, tačiau aš pabandysiu dabar apsėti be jų. Norėčiau pirmiausia užduoti Jums tris retorinio pobūdžio klausimus. Pirmasis iš jų yra e, toks, ar anglis tai yra ateities kūras. Klausimas susijęs su bendru pasauliniu kontekstu. Pasaulyje anglės suvartojimas didėja nepriklausomai nuo to, kas vyksta Europoje. Antras klausimas yra ypatingai svarbus reiškia, skamba taip, ar anglis gali būti ekologiška, švari. Jeigu atsakymas į šį klausimą būtų neigiamas, tai pasaulis susidurtų su e, rimtomis problemomis. Trečias klausimas, ar Europai reikalinga anglis. Atsakymas šį klausimą turėtų būti susijęs su tuo, ar Europa dalyvaus uh, ateities projektuose susijusiuose su anglimi. Jeigu turėtumėte galimybę e, matyti kitą skaidrę, tai joje matytumėte didelę anglies masę juodos spalvos, kurios aukštis yra 20 metrų ir virš tų 20 metrų matome mėlyną dangų Ir tokių vaizdų mes galėtume mm, sutikti jungtinėse valstijose ir sunku įsivaizduoti tiems, kurie pripratę prie anglės kasybos šachtų. Jungtinėse valstijose yra pačios didžiausios pasaulyje akmens anglės atsargos. Europoje e, tas anglės sluoksnio storis sudaro tik tai 5 metrus, tuo tarpu JAV 20 Tai parodo, kad e, anglės atsargos pasaulyje sudaro 900 e, milijardų tonų, daugiau negu 900 milijardų tonų, tai užtenka, e, šiuo sargu užtektų daugiau nei 140 metų. Tai yra uh, anglės atsargos, kurias galima ekonomiškai naudingų būdų išgauti, bet to dar yra nu, trilijonai tonų uh, kitų atsargų, kurios dar nėra pakankamai ištirtos. Anglės atsargos yra Australijoje, Kinijoje, Mongolijoje, Rusijoje, Kazakstane, Ukrainoje, Mozambike, Pietų Afrikoje, Kolumbijoje ir kitose valstybėse. Taip pat ir e, Europos Sąjungoje yra nemažai akmens anglės atsargų. Nu, dabar galėsite įsitikinti, ar uh, skaidrų turinys atitinka mano pasakojimo turinį. Taigi labai trumpai galėjote pažvelgti į šias skaidrės. Aš noriu pasakyti, kad besivystančios valstybės e, labai smarkiai priklausys nuo anglės išteklių siekdamos pakelti, sustiprinti savo ekonomikas. Ah, there we are again. Thank you very much best thing we can do now. Splendid. Right. Rodo, technika susitvarkė, taigi tęsime toliau. Panas Pikač anksčiau jau kalbėjo apie anglies e, kiekybę ir proporcijas pasiskirstimą pasaulyje. Norėčiau daugiau tęsti šios minties. E, čia skaidrėje jūs e, matote, kiek anglies yra sunaudojama pasaulyje elektros energijos gamybai. Tai yra e, didesnė šios skaidrės dalis ir e, kita mažesnė skaidrės dalis yra skirta anglies sunaudojimui Europoje. E, 27 procentus pirminės energijos išteklių e, išgaunama iš e, akmens anglės ir 41 procentas elektros energijos. Pasaulyje, Europoje tuo tarpu 28 procentai atitenka akmens angliai dėl to, kad Europoje labai daug elektros energijos pagaminama brandalinės jėgainėse daugiau nei bet kur kitur pasaulyje. Ponas Pikač tai minėjo anksčiau. Ir e, e, ši proporcija yra būtent tokia. Europoje yra toks paplitimas. Manau, kad e, mūsų pranešimas apie Anglį nebūtų visapusiškas, jeigu nepaminėtume Kinijos. Kinijoje po 2001 metų labai smarkiai išaugo e, anglies suvartojimas, po to, kai Kinija įstojo į PPO, Manau, kad reikia pabrėžti šį faktą, nors jis yra žinomas, tačiau Kinija suvartoja maždaug 45 procentus viso, e, visos e, pasaulio, pasaulio išgaunamos akmens anglies. Mes visi sulaukime naudos iš tų e, gaminių, kurie pagaminami Kinijoje ir, ir pagaminami naudojant Anglį, pavyzdžiui, 14 milijonų išmaniųjų telefonų iPhone yra pagaminami Kinijoje. Šioje skaidrėje man, matote akmens e, anglės kasyklą, kurioje išgaunama per metus 14 milijonų eurų, e, 14 milijonų tonų anglės per metus, tai yra penkis kartus didesnė e, anglės kasykla nei didžiausia Europoje. Tokios kasyklos yra pačios našiausios ir e, saugumo standartai, reikalavimai jūs yra tokie patys kaip vakarų, vakaruose veikiančiose kasyklose. Europos Sąjungoje anglis yra pagrindinis energijos išteklius, kurio nereikia importuoti. 80 procentų iškastinio kūro yra ES anglies pavydalu. Galiu pasakyti, kad dauguma ES valstybių narių turi anglės atsargų Europos e, anglis užtikrina energetinę pusiausvyrą, gali sukurti gerovę, ypatingai labiausiai atsilikusiuose regionuose ir anglės pramonėje dirba 280 tūkstančių žmonių visoje Europos Sąjungoje. Aš e, neketinu nuvertinti kitų kūro rūšių, tačiau čia aš e, įrašiau pagrindinius privalumus, e, kuriuos turi anglis. Pagrindinis trūkumas tai yra e, anglės dioksido išmetimas į aplinką. Trumpai norėčiau apie Bulgariją pakalbėti. Ta pati būtų galima taikyti ir kitoms e, vidurio rytų ES valstybėms, taip pat Balkanų regionui. Šioje skaidrė apie Bulgariją jūs e, matote Rusvosios anglės gavybos kompleksą Bulgariją. 33 procentai Bulgarijos elektros energijos pagaminami naudojant e, š... čia išgaunamą anglį. ir e, Bulgarija dar artimiausių 60, per artimiausių 60 metų bus e, kasama ši anglis. Šiuo metu yra statomos naujos anglies e, deginimo jėgainės ir kitos jėgainės yra modernizuojamos, siekiant sumažinti jų emisijas. Klausimai susijęs to, ar anglis gali būti švarus kuras, tam galėtume skirti ištisą klausimą, galėtume diskutuoti apie CCS technologijas ir kitus dalykus, tačiau e, norėčiau tik tai keletą aspektų paminėti apie tai, kokios jėgainės dabar statomos Danijoje. Ir e, jos yra labai ekologiškos. Manau, kad šią tendenciją dabar reikėtų skatinti. Ir e, šioje skaidrėje jūs galite pamatyti, kaip kinta CO2 išmetimas, gaminant vieną elektros energijos vienetą. Ir šiuo metu š, galime aiškiai matyti, kad CCS technologija yra pati tobuliausia šiuo metu. E, kai kurios iš švariausių pasaulio elektros jėgainių veikia Europoje ir tame tarpe Danijoje, dešinėje e, šios skaidrės pusėje jūs matote galbūt pačią veiksmingiausią tokio pobūdžio e, pasaulyje elektrinę, taip pat ir kitose valstybėse, Japonijoje, pavyzdžiui, panašios jėgainės veikia. Nereikia minėti, kad uh, anglės dioksidas turėtų būti slaikomas ir saugomas po žemę. Europos Sąjunga turi pačias moderniausias technologijas, siekiant tą užtikrinti ir ateityje tos technologijos turėtų būti naudojamos žymiai plačiau, reikia tą tik tai sveikinti. Mano paskutinė skaidrė yra e, pateikiami atsakymai anksčiau užduotus klausimus, ar e, anglis yra ateities kūras, atsakymas taip, tai yra svarbiausias išteklius e, elektros energijai gaminti, nesvarbu, ką, kokius sprendimus priims Europa, tai yra ateities kūras, ar anglis gali būti švarus kūras, taip, anglis yra švarus, patikimas ir vis tvaresnis kūras. E, galima sumažinti, naudojant CCS technologijas, e, anglės dvideginio emisijas, ar Europą reikia anglės? Taip, nes e, anglės užtikrina elektros energijos išteklių įvairovę. Taip pat mes turėsime pasinaudoti įvairiomis kitomis technologijomis, brandalinė energetika, atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tačiau taip pat ir CCS technologija tam, kad daugiau naudotumėme anglį kaip išteklį kaip išteklių e, energijai išgauti ir aš džiaugiuosi, kad Junktinė karalystėje buvo ką tik patvirtinta programa, kurioje daugiau vietos numatyta CCS technologijų naudojimui, taip pat ir ES dabar turi didžiulę galimybę pasinaudoti savo anglies ir rusvo, e, akmens ir rusvosios anglies ištekliais tam, kad e, galėtų pasigaminti daugiau energijos. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį paskutiniam kalbėtojui, ponui Johnsonui, kuris yra WWF e, e, atstovas. Prašau. Let's hope that the machine works. So, um... Ponės ir ponė pirmininkė, ponės ir ponai, dėkoju už šią galimybę pasisakyti jūsų šios dienos komiteto klausime. Ir iš karto pradėsiu nuo temas. Nežinau, ar galite matyti ekrane, tačiau prie pavadimo pridėjau klaustuką. Tai yra e, anglės vaidmo ateities energetikos mišinyje. Na, mes bent jau keliame šitokį klausimą. WWF nebūtinai yra prieš anglį ir iškasnio kūro naudojimą, tačiau galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, e, viskas labai priklausys nuo to, e, kaip greitai galima bus e, šalinti anglės keliamą taršą. Ir, aišku, ekonominių ir socialinių požiūrių Anglis e, yra svarbi tiek dabar, tiek istorinių požiūrių, e, tiek Europoje, tiek ir kitose pasaulio regionuose. Vis dėlto manau, kad anglės ateitis e, priklausys nuo, nuo to, kaip pavyks apsaugoti pasaulinę klimato sistemą nuo tolimesnės žalos. Mes šiandieną kalbame ne apie klimato, apie anglį. Nenoriu čia pernelyg išsiplėsti kalbėdamas apie klimatą, tačiau aš norėčiau dabar pakalbėti apie prielaidas, kurios kelia e, klimato kaitą ir konkrečiai apie vaidmens, e, atsiprašau, akmens įtaką. Na ir kai kalbame apie klimato kaitą, tai reikėtų paklausti, e, kokia dabartinė padėtis yra pasaulyje ir Europoje. Uh, Na ir manau, kad e, Briuselį tai apibendrinant reikėtų atsižvelgti tai, ką pirmininkas Baroso pasakė Business Europe konferencija maždaug prieš metus. Ir kaip matote, e, skaidruolėje jis yra sakęs, kad e, klimato kaita yra svarbiausias mūsų, kart, svarbiausias mūsų kartos klausimas. Ir tai iš tikrųjų vienas iš didžiausių iššūkių. Dar sėki pakartosiu, Tai yra egzisten, vienas iš labiausiai egzistencinių iššūkių. Na, nesigilinsiu skaičius, bet e, mes e, tai čia matome tik tais mūsų energetikos sektorio trajektoriją per pastarąją šimmečio, pusę šimmečio, bet ir ekonomikos augimą. Ir jeigu mums nepavyks spręsti tinkamai klimato kitos klausimų, tai greičiausiai kils katastrofa ir jau dabar kasdien matome įrodymų. Ir jeigu mes e, nes, skubiai nespręsime klimato kaitos problemas, tai tas poveikis tik didės. Na, galbūt klimato kaitos klausimas nėra toks aktualus dabar, nei kad, kad buvo prieš metus. Klausimas, kodėl? Na, jeigu pažiūrėsime tarptautinį politinį procesą, tai tiesą sakant, tiesą sakant, kai kalba eina apie išmetalus į atmosferą ir tai, ką sako klimato kaitos mokslininkai dėl e, tendencijų atmosferą bei kitose aplinkonėse sistemose, tai tiesą sakant, tie pagrindiniai dalykai ar pagrind, <clears throat> pagrindiniai faktai neišnyka. Taigi, kokios yra bendros sąlygos įtakosinčios anglės sektorių. Tiesą sakant, norint sumažinti um, klimato atšilimą 1,5 laipsnių Celsius iki prieš pramoninį um, vidurkį, tai reiškia, kad norit išvengti pavojingo klimato kaitos, tai, tai 2005 metais tik tais e, trečdalis, tik tri, trilijonas e, du galėtų būti išmesta. Uh, Na ir kai kalbame apie emisijų tikslus, reikia kalbėti apie emisijų koncentracijas atmosferoje, o kai kalbame apie tikslus, kuriuos mes ir kitos šalis bei regionai nusistatė, tai turime suvokti, kaip tie tikslai tarpusavį dera ir kaip juos reikėtų derinti. Taigi Europoje mm, mes turime ilgalaikį įsipareigojimų. Na, mm, spalio mėnesį praeitais metais taryba rengdamas um, Kopenhagai nustatė, kad Europos misijos turėtų būti mažinamas 80-90 procentų, na ir pasaulinių lygių panašiaus masto ekonomikos įmasi panašių žingsnių. Na ir maždaug panašių metų ponas pirmininkas kalbėjo apie gairias ir apie savo įsipareigojimus, kai jis buvo e, išrinktas antrą kadencijai. Ir diskusijų su parlamentu metus spalio mėnesį praeitais metais uh, E, Barosas nurodė, kad jo komisija imsis pirmų žingsnių tam, kad e, būtų mažinamas e, CO2 išmetimas transporto ir energetikos srityje, visiškai sumažintas CO2 išmetimas. Taigi, kaip tikriausiai daugelis iš jūsų žinote, komisija šiuo metu rengia 2050 metų, iki, tvarkarašį iki 2050 metų, skirtą konkrečiai transportos ryčiai ir energetikos ryčiai. Šis tvarkarašis bus pristatytas uh, kitais metais, jisai dar šiuo metu rengiamas. Na, Na, vienas dalykas yra politinė retorika, tačiau dabar norėčiau pakalbėti apie tai, kaip konkrečiai formuluojami tie politiniai tikslai ir perkeliami į formuluojamą politiką. Na, visai netoli nuo čia, per gatvę, viešbutyje, pavasarį energetikos generalinio direktorato, e, direktorato generalinis direktorius e, dalyvavo Anglės pramonės asociacijos metinėme susitikime ir jis sakė, kad CO2 e, emisijų mažinimas yra esminis dalykas ir dekarbonizavimas yra būtinas dalykas pasakė praeitais metais komisijos generalinis direktorius. Ir CCS technologijos yra būtinos. Jeigu galvojate, pagalvojate apie tas, tas skaičius, nuošimčius ankstesnės skaidruolė, tai iš tikrųjų visą tai rodo, kad reikia surinkti ir saugoti CO2 ir reikia galvoti, kas vyks po 2020-2030 metų. Na ir tikslas, tiesą sakant, yra pilnas CO2 išrinkimas iš. Uh, atmosferos, jeigu norime tinkamą energetikos mikso. Kaip tikriausiai žinote, energetikos 2020 strategija buvo patvirtinta, bent mano žiniomis buvo patvirtinta komisijos kolegijos šiandieną, bet bus pristatyta rytoj. Tačiau iš komisijos patvirtintame tekste pilnas e, dekarbonizavimas neminimas. Na taigi aišku, negalima nuvertinti ekonominio ir socialinio anglės vaidmens, tačiau galvojant apie energiją, komisijos energetinę strategiją, tai anglis visai joje neminima. Na, kulkrišiai dabar apie anglį. Kaip jau minėjau, uh, Na, iš esmės mes nesame prieš tai, kad anglis ir kitas iškasnis kuras būtų naudojamas, tačiau esame labai susirūpinę dėl to, kad nėra vienodų sąlygų. Šis klausimas buvo aptartas įvairių institucijų. Na ir šiandien ryte komitete buvo balsas balsavimas, buvo nustatytos datos, iki kada bus nutrauktas nacionalinės subsidijos, subsidijos e, nacionalinė anglės gavybos pramoniai. E, na ir iš tikrųjų padėtis skirtingos e, sąlygos valstybės narėse, pavyzdžiui, Čekijoje ir Lenkijoje anglės gavyba yra E, konkurencinga be subsidijų, ir, o kitur tokio, to nėra, taigi subsidijų reikėtų sakyti kiek įmanoma greičiau ir ministrų taryba, ir komisija buvo. Na taip, Čekijoje nėra subsidijų, tačiau kitur yra ir e, atitinkamos kompetingos institucijos nustatys e, iki šių metų pabaigos e, subsidijų, subsidijavimo pabaigą. Taip pat reikėtų pagalvoti apie anglės pramonės poveikį aplinkai. Na, yra atitinkami teisės aktai, prekybos emisijų leidimais direktyva reglamentas buvo nesiniai peržiūrėta, tačiau tai yra politinė priemonė ir ji, tiesą sakant, tokia, kokia yra šiuo metu, yra pernelyg uh, silpna ir labai sudėtinga kontroliuoti uh, emisijas atsirandančias anglės ir kito iškasnio kūro naudojimo. Na, tai nereiškia, kad tai pakenks e, priekybos emisijomis leidimai, emisijų leidimai sistemai, tačiau manome, kad reikėtų peržiūrėti tam tikrus klausimus, uh, kaip tai nurodyta kai kuriuose įtraukose čia. Taip pat visiems e, politikos formuotojams būtų naudinga ir taip pat ir pramonės atstovams energetikos rytyje būtų naudinga suprasti, kad e, prekybos emisijomis leidimomis sistema e, neturi kažkokią nurodyta tos datos, iki kada bus taikoma. Na, e, tikimės, kad e, ta viršutinė riba bus mažinama kas kart. Na, buvo viską, kaip referencinė data buvo pasirinktas 20-ieji metai, tačiau galvojant apie praeitą šimtmečio, uh, praeitą šimtmetį ir tai, sakyčiau, reikėtų netgi siekti tikslų, kurie atitiktų padėtį prieš pirmąjį šimtmečio pusėje. Na ir tikimės, kad komisija greitai pasteiks pasiūlymų liečiančių kokybę. Na ir galvojant apie pramoninį dujų išmetimą Kinijoje ir Indijoje, tai tiesąkant pramonės e, subjektai keičia savo gamybos e, būdus tam, kad uh, E, gautų pelno, pelno iš tų pelno didinių, kurie buvo sukurti Europos Sąjungoje. Taigi komisija parengs pasiūlymų ir manau, kad valstybės narės jie parems. Na ir dar šis skaidruolėje pasakyta, kad WWF e, pritarė CCS sistemai, tačiau tiesą sakant, reikalingas veiksmingas teisinis pagrindas, kuris leistų užtikrinti CCS. Ir tiesą sakant, e, anglės, CO2 e, saugomo direktyva patvirtinta prieš dviejus metus mūsų manimų yra gera ir e, tiesą sakant, ji puikiai siejasi su kitais aplinkosauginiais teisės aktais, tačiau galvojant apie tolimesnius teisės aktus, tai, tai iš tikrųjų CCS yra tinkamas dalykas. Dabar šiek tiek dar apie angliakasybos subsidijų tai yra politinis dalykas, politinis klausimas, tai yra iki kada bus nutrauktos subsidijos. Na, greičiausiai tai bus padaryta vadovų taryboje, o ne konkurencingumo ministrų taryboje. Na ir mūsų organizacija labai ragina parlamentą ir kitas ES institucijas, kurių atstovai čia dalyvauja, raginame pa, uh, laikyti komisijos siūlymą iš esmės e, jo daug nekinčiant. Komisija siūlo 2014 metus, 14 metus ir pritarėme tam, kad ta data būtų e, pratesama. Tam nepritarė kitos institucijos. O 2018 metų, e, tai yra, atrodo, mm, manau, kad po dviejų savaičių ekonomikos ir socialinių reikalų komitete ši data nebus palaikyta. Dar man liko šiek tiek laiko. Uh, kelius mintis. Ir jeigu mes nutrauksime angliakasybą subsidijamą, tai neturėtume leisti, kad e, būtų numatytos naujos subsidijos, kuris netiesiogiai subsidijuotų angliakasybą. Kaip kad, pavyzdžiui, siūloma padaryti Ispanijoje. Na, e, matote, du, e, du ponus šiandieną. Tai ponas Baros ir ponas Almūnė. Na ir bandoma pasiekti, kad uh, Ispanijos vyriausybė ne uh, prieštarautų tam, kad dalis elektros energijos Ispanijoje būtų pagaminama konkrečiai naudojant anglį. Uh, Na ir buvo atitinkamas sprendimas primtas e, e, teisingumo teisme ir dabar tikrai kyla dviejon dėl Ispanijos pasiūlymo teisėtumo. Na ir paskutinė skaidruolė. Jeigu mums pavyktų spręsti kiekvienus tuos, e, tuos mano minėtus klausimus, tai TS sistemos reforma, nacionalinių subsidijų nutraukimas, naujų subsidijų neįvedimas, tai tuomet E, ir nevyriausybinės organizacijos veikiančios aplinkosaugos rytie galėtų elgtis aktyviau ir e, tokiu būdu manau, kad būtų sukurtas pagrindas e, anglies panaudojimo ateičiai. Ypač galvojant apie tai, kad būtų palaikomas ir dėgiamos CCS technologijos Ir tikimės, kad e, jeigu bus pakankamai atsižvelgiama į klimato kaitos tikslus, tai tikėkime, kad atitinkamos technologijos, naudant anglį, bus pragmatiškas, nedogmatiškas. Na, galbūt leidimų prie leidimų emisijoms sistema nesivysis pakankamai greitai, ypač galvojant apie būsimas socias technologijas. Taigi, reikėtų pagalvoti apie e, reglam, emisijų reglamentavimą, o taip pat ir e, azoto reglamentavimą ir jeigu reikės panašiai ir kitų taršalų, taršalų atveju, jeigu energetikos bendrovės norėtų naudoti CCS, tai reikalingas pagrindas, kurio remiantis jos tai galėtų daryti. Na ir paskutinis dalykas. Dar kartą sugrįžtant prie prekybos emisijomis leidimo sistemos. Jeigu ši sistema nebus tolbinama, išliks neto, nesubrendusi ir nebus tinkamo teisėkuros atsako klimatos atsakui, tai tuomet e, konkrečios valstybės narės e, nelabai galės pasinaudoti turimomis galimybės, pavyzdžiui, elektros e, direktyvos trečiasis skyrius. Tik aš manau, kad kad e, valstybės narės turėtų elgtis protingai tam, kad e, nebūtų statomas naujos jėgainės, kurios terštų uh, Ir e, jeigu dabar priimsime neteisingus sprendimus, ateityje bus labai sudėtinga spręsti klimato kaitos klausimus. Pirmininkas, dėkoju. Na, visi prelegentai pasisakė, dabar turime galimybę užduoti klausimus, po to atvyks komisijos atstovai. Dabar jau turime maždaug dešimt norinčių pasisakyti kolegų ir kiekvienam suteiksiu apitikrai po dvi minutės. Daugiau negaliu duoti laiko pasisakyti, nes kitaip kils problemų. Pirmiausia, ponia Kovajo. I would like to thank all the, the speakers. Uh, uh, most of the speakers have stopped. Norėčiau prisidėti prie tų, kurie kalbėjo apie efektyvumą ir CO2 emisijas. Bet jūs sakote, kad problema yra išspręsta. Žinau, kad buvo atlikta daug tyrimų. Uh, bet dauguma technologijų yra labai brangios ir dauguma šalių jų nenaudoja. Tai tikrai daug kas padaryta NOX srityje. E, deginimo iš naujo technologija ir kitos technologijos, bet smulkios dalelės, sunkiai metalai vis dar kelia problemų. Ir įdomu, kokia galėtų būti kokie galėtų būti pasiūlymai, kaip įspręsti šitą problemą, nes šitos smulkios dalelės yra ypatingai e, pavojingos sveikatai. Kitas klausimas. Ypatingai reikšmingi projektai jau m, mm, vyko e, kurį laiką. E, Kaip galima būtų pagreitinti šito projekto įgyventinimą? Ar, pavyzdžiui, elementų temperatūra, kurią elementai gali iš, išlaikyti. Kitas klausimas susijęs su anglijas patikimumu. Šiaurės Afrikoje praeitą savaitę buvo, atsiprašau, Pietų Afrikoje e, buvo pranešta, kad e, anglijas E, ištekliai yra daug mažesni negu buvo pranešta, ar tai Pietų Afrikoje taip atsitiko, gal žinote ir daugiau naujų duomenų apie anglės išteklius. Paskutinis klausimas ponui Johnsonui. Pilnai pritariu dėl pramoninių dujų. Vakar paklausiau komisaro, klimato komisarės, kas galima būtų, ką galima būtų padaryti ateity, ne tik ateityje, bet ir dabar kokiu veiksmu galima imtis, kad, kad e, užkirstume kelią kinų tiems projektams. Ir komisarė e, sakė, kad dabar yra daromi tyrimai, kaip, e, ka, ką daryti, kad nereikėtų sutikti su tom licenzijom, žuoti visų tų licenzijų, kurios netitiks ES reikalavimo. Ačiū. Dziękuję bardzo. Ja krócej. Chcę powiedzieć, że nie zgadzam. Vegirikas nori trumpai pasakyti, kad nepritariu ponui Johnsonui dėl CCS sistemos. Tai nėra geras pranešimas, reikia jį taisyti dėl to, kad jame numatoma neleisti daugiau statyti naujų veiksmingų jėgainių, kurių efektyvumas sudarytų daugiau nei 50 ar 60 procentų. Kieno dėl ko taip yra elgiamasi, e, yra teigiama, kad ir kitoms iškastinio kūro rūšims bus pradėta taikyti CCS technologiją galbūt bus pakeista atitinkamai ir teisinė bazė, tačiau norėčiau paklausti, ar nereiktų patvirtinti tokių teisės aktų, kurios, kuriais būtų numatyta dabar galimybė statyti e, 50, daugiau nei 50 procentų efektyvumo turinčių jėgainių, dar prieš tai neišsprendus CCS problemų. Deivis teigia, kad anglies, anglimi kūrenamosi jėgainėse turėtų būti įdėkta CC sistema, priešingą atveju būtų draudžiama jas statyti. Pone Riera Madurel. <laughs> Eh, perdón, presidente, no. Atsiprašau, pirmininkė, neišgirdau, kai jūs pranešite mano vardą, bet labai dėkoju, kad suteikėte žodį. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo frakcijos vardu visiems svečiams už paaiškinimus. Labai atidžiai klausiau, nes šita tema kelia labai gilius debatus ir mūsų komitete, ir mano frakcijoje. Ir kolegos žino, kad aš esu iš tų, kurie e, prit kad būtų laikomasi komisijos pasiūlymo dėl nekonkurencingų kasyklų uždarimo. Puikiai žinau, kokie rimti būtų, mm, kokios pasiekmes būtų socioekonominės, jeigu staigiai būtų uždaromos kasyklos tose srityse, kur kasyklose dirba ypatingai daug žmonių. Kita vertus turiu pasakyti, kad puikiai suprantu klimato priežastis ir konkurencingumo priežastis, apie kurias kalba mūsų mm, kolegos ir komisija ir e, todėl sako, kad reikia kuo greičiau uždaryti tas kasyklas, nors aš vis tiek mėliau galvoju apie darbo vietas e, kurių netektume e, staigiai uždarę kasyklas ir nespėjai gyvendinti projektų perorientuoti tuos darbuotojus. E, reikia galvoti ir apie darbo vietas, kurių neteksime, ir taip pat reikia galvoti apie pačią anglijas gamybą ir naudojimą, kad mūsų, e, kad jas, tas kasyklas paritumėm konkurencingesnėm, o anglės naudojimą saugesniu. Mano klausimas. Norėčiau pabrėžti konkrečius pastangas, kurios yra daromos šiam pokyčiui pasiekti apie kai kuriuos buvo kalbama, e, jie tikrai teikia vilties. Norėčiau, kad jūs konkrečiau paminėtumėte, kokiagi ta viltis. E, naudodamasi progą, kad atvyko pas mus tokie ekspertai kaip jūs, norėčiau pasakyti, kad mes pastarosiomis dienomis labai daug kalbėjome apie, apie kasyklų konkurencingumą ir iš tikrųjų mes ypatingai su kolegom iš Lenkijos nesutarė mūsų nuomonės labai skirtingos. Nes kolega lygino e, anglijas kasybos kaštus su su naftos kainomis ir taip toliau. Bet norėčiau, kad jūs man apibrieštumėte, kasgi yra konkurencinga kasykla. E, kitas klausimas susijęs su moksliniais tyrimais. Mūsų komitetas ir su tuo, tais klausimais dirba taip pat ir mano e, frakcija visą laiką palaikė tos tyrimus ir tos veiksmus, kurie susiję su CO2 mažinimu. Ir kad būtume mes ir toliau lyderiai šitoje srityje. Mano klausimas yra toksai, ar tikrai yra protinga E, išmintinga tikėtis e, netolimų rezultatų, kad galėtumėm kalbėti kaip e, apie Anglį, kaip apie, mm, ne, kuri neprieštarauja atsinaujančių šaltinių energetikai ir tiek neteršia, kiek teršia dabar. Ačiū. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems keturiems svečiams, jie šnekėjo labai aiškiai ir labai išsamei pristatė klausimą. Turiu kelis klausimus labai aiškiai suformuoluotus. Norėčiau, kad daugiau detaliau paaiškintumėte padėtį tyrimų dėl e, CO2 surinkimo ir saugojimo ir kaip yra e, įrengiamos e, patalpos ir kokie yra kaštai tokių patalpų rengimo ir tos technologijos taikymo. Antras klausimas susijęs su kokybės skirtumais tarp skirtingos anglės, skirtingų anglės rūšių, kurių yra Europoje. E, ponas Pola, kuris yra kilęs iš Asturijų, man labai brangus regiono, galbūt galėtų paaiškinti anglės skirtumo, anglės kokybės skirtumo pačioje Ispanijoje, bet taip pat ir pačioje Europoje. Ačiū. Uh, thank you, Chair, and thank you, the speakers. I have one question. To... Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjams už tai, kad uh, jūs pasisakote už uh, švaresnį klimatą, ne visi už tai pasisako anglės pramonės atstovai. Dėl klausimo, ar anglis turi ateitį ar ne, aš norėčiau jūsų atsakymą išgirsti į štai tokį klausimą. Spalio mėnesį buvo iš, išspausdintas atitinkamas detalus komisijos ateities scenarius, kuriame teigiama, kad šiuo metu nėra jokio verslo modelio, kuris leistų sumažinti iki 20 metų 20 procentų CO2 emisijas. Turint omenyje dabartinę anglės kainą, CO2 sulaikymas ir saugojimas yra per brangus, todėl nebus daugiau investuojama į tokio pobūdžio projektus, išskyrus tuos penkis parodomosius projektus, taigi jūs pasisakote prieš e, tai, kad šiltnamio efekto dujos būtų sumažintos e, iki 30 procentų. Ir siūlote taikyti tokius standartus, e, kurie uždraustų atitinkamas investicijas, todėl nesuprantu jūsų pozicijos. Jeigu e, kaip reikėtų skatinti investicijas į CCS ar daugiau investuojant į e, įprastinės elektros jėgainės ar kitais būdais. Nesuprantu jūsų modelio, jeigu nepadėsite mums e, atitinkamų standartų aukštesnių taikyti, to nesugebėsime, už, nesugebėsime užtikrinti anglės saugojimo technologijų plėtros. Kitas klausimas. E, plėtojant CCS technologijas galima įpū gyvybę anglės gavybos pramoniai. nes e, dabar veikiančių angliai kūrenančių jėgainių išskiriamos CO2 emisijos tęsis ir toliau. Ir jūs teigiate, kad pagrindinė problema čia yra susijusi su finansavimu iš biudžeto. Jeigu Vokietija yra išsikėlusi savo tikslą, savo energetikos koncepciją sumažinti CO2 emisijas iki 50 metų 95 procentais, tai jūs tam tikrą prasme atvėrėte duris ir numatėte galimybės toliau veikti įprastinėms anglį kūrenančioms e, elektrinėms. Ponas Eileris kitą klausimą užduos. Pirmiausiai esu dėkingas už tai, kad mus apsaugojate nuo to, ką mums Klodas Turmes visą laiką mėgsta primesti, tai yra ta etnocentristinį požiūrį į pasaulį, kuri pasitelkus visiškai nekreipimas dėmesys į tarptautinę raidą. Prieš 14 dienų Kinija paviešino savo strateginę programą siekdama e, e, įsigyti tarptautiniu mastu anglės gavybos įmonės. Rusijos prezidentas Medvedevas prieš tris mėnesius paskelbė, kad Rusija ketina savo elektros energijos gamybą e, orientuoti į e, anglį kūrenančias e, jėgainės ir iš anglės eksportuotojos tapti anglės importuotoje. Jeigu mes apskritai norime pasiekti savo klimato kaitos tikslų tarptautiniu kontekstu, neapsiriboti tik tai ekonominių ir ekologinių žlugimų Europoje, tai mes turėsime daugiau dėmesio skirti ekologiškų, veiksmingų ir CCS technologijas naudojančių anglį kūrenančių jėgainių statybos ir eksploatavimo. Turint omenyje visą tai reikia atsižvelgti ir į anglies kainų raidą. Iškyla klausimas, ar stebint tarptautinės tendencijas, iš tikrųjų anglis yra tokia jau pigi žaliava. Toks būtų pirmas klausimas. Antras klausimas yra, kaip jūs vertinate dabartinę kainų raidą? Komisija yra užėmusi atitinkamą savo poziciją, ekonominę ar politinę, dėl e, kainų raidos ir CCS technologijų tarpusavio santykio, tačiau aiškaus atsakymo vis tik tai iš šį klausimą neturime. Trečias klausimas, kaip jūs vertinate tikimybę, kad ES valstybėse narėse bus atitinkamai įgyvendintos CCS direktyvos, kadangi nuo jų įgyvendinimo priklausys ir investicijų apimtis šioje srityje. Pirmininkas, dabar turime galimybę atsakyti į daugelį užduotų klausimų. Siūlau tą padaryti iš eilės ir pradėkime nuo pono Johnsono, kuris paskutinysis kalbėjo. Būčiau dėkingas už tai, e, jeigu galėtumėte tik tai kelis klausimus atsakyti ir pakankamai koncentruotai, žodis pono Johnsonui. Pone Karvajo. kaip minėjote, ir mes jums pritarėme dėl CDM. Yra reglamentuojama ši rinka pasauliniu ir europiniu lygmenimis, kol nėra pasiektas susitarimas pasauliniu lygmeniu, tai europiniu lygmeniu galime atitinkamų veiksmų imtis ir e, yra ETS direktyva kurioje numatoma teikti valstybėms narėms atitinkamą paramą. Dėl reikalo esmės manau, kad e, mes galime pritarti jūsų išsakyti nuomonį. Ponas Gyrekas išvyko jau, tačiau norėčiau atsakyti vis tiek jo klausimą. Manau, kad e, skiriasi mūsų nuomonė dėl e, geologinio saugomo direktyvos interpretavimo. E, kuriai mm, dėmesys buvo skiriamas Deivis pranešime. Skiriasi mūsų supratimas apie tai, kas yra aptariama direktyva ir kas ne. Pone Riera Madurel. Kiek vilties yra, kad uh, anglės pramonė uh, išliks e, Ispanijoje. Kiek suprantu, anglės gavyba Ispanijoje e, dirba maždaug 4000 žmonių, tuo tarpu atsinaujinančių energijos šaltinių sektoriuje, kuris Ispanijoje auga pakankamai greitai ir turi e, vyriausybės paramą, už kurią reikia vyriausybę įvertinti Ispanijos. Kiek man yra žinoma, šiame sektoriu Ispanijoje dirba 200 tūkstančių asmenų pramonės sektorius niekuomet neišlieka toks pats. Daugelį Europos ekonomikos sektoriuje pramonės pokyčiai e, juntami labai dideli ir šiuo metu tas Ispanijoje labiausiai juntama anglies sektoriuje, tačiau prarastas darbo vietas kompensuoja atsirandančius naujos e, vietos e, atsinaujinančių energijos šaltinių srityje. Ir Noriu pasakyti, atsakydamas klausimą dėl CCS, kad e, daugumą atveju mes pritarėme šios technologijos taikymui. E, nors nesame aktyvus e, šios technologijos remėjai, pasyviai jai pritarėme dėl kitų reglament, su reglamentavimu susijusių klausimų, aš apie juos nekalbėjau dėl laiko stokos puikiai žinote e, visą kontekstą, kadangi buvote e, šešėlinis pranešės per pirmąjį svarstymą dėl atitinkamos direktyvos, mes siekiame, kad būtų taikomi atitinkami emisijų standartai ir galiausiai taryba vakar pritarė atitinkamam pasiūlymui formaliai. Siekiant e, dėl įvairių politinių priežasčių šis teisės aktas nebuvo taip griežtai suformuoluotas, kaip galėjo būti, tačiau minėjau, kad ateityje bus galima jį iš naujo peržiūrėti ir pritaikyti jį klimato kontrolės, emisijų kontrolės reikmėms, siekiant iš naujo atstatyti e, tiek europinį, tiek pasaulinį klimato kontrolę kovos su klimato kaita procesą dėl e, biudžetinių klausimų. Manau, kad visais politiniais lygmenimis mes turėtume sutarti. Tiek būtų mano atsakymų. Pirmininkas, ačiū labai. E, Pone Alonzas, teikimo žodžiu. Ačiū pirmininkė. Atsakysiu į kiekvienos klausimus. Taip pat ir tuos, kurie buvo tiesiai man adresuoti. Pirmiausia, dėl taršos. Ispanijos šilumės jėgainės per pastarus metus daug investavo maždaug 70-150 milijonų eurų kiekvienoje jėgainėje e, CO2 surinkimui, CO2 nukenksminimui, saugojimui ir taip toliau. Dėl e, anglijas išteklių pasaulio mastu, apie tai aš irgi norėjau pakalbėti, kalbėdamas apie energetinį nepriklausomumą ir apie tai, kad ES nebūtų mm, kainų rinkoje e, sviravimo auka. Kalbant apie parametrus ES sektoriui vykusius pasikeitimus nuo 98 metų iki 2005 metų. Mano yra duomenys nuo 234 iki 28 e, įmonių e, pasikeitė. E, taip pat labai stipriai sumažėjo darbo vietų. stipriai sumažėjo darbuotojų dirbančių šioje srityje tiesiogiai ir netiesiogiai. Patys matote, kad tai yra tikrai labai rimti pokyčiai šioje srityje. Dėl konkurencingumo kasyboje. Pirmiausia, nei viename teisės akte tai neatsispindi aiškiai ir suprantu, kad parametras šiam palyginimui yra tarptautinė kaina. Anksčiau buvo Taip, kaip sakiau, nuo 2006 iki 2008 metų tarptautinė anglės kaina m, mm, peršoko vietinės anglės kainą, bent jau Ispanijoje. Ir numatoma, kad iki 2011 metų pabaigoje e, vėl tarptautinės anglės, importuotos anglės kaina pakils, nei bus didesnė netgi ją už vietinę anglį. Dėl to ar įmanoma suderinti anglį ir atsinaujinančius energetikos šaltinius. Ispanija yra puikus pavyzdys, kad viena energija ne, ne, nebūtinai panaikina kitą. E, tuo labiau, kad anglis gali būti strateginis rezervas kaip papildymas atsinaujinančių šaltinių. Taip pat e, reikia turėti galvoje ir e, elektros sistemos poreikį. Ispanijoje 2008 metais 18 procentų e, elektros, e, elektros poreikio buvo patenkinta anglimi ir šešiais atsinaujančių šaltinių energetika. Dar vienas svarbus argumentas yra yra įvairios sudėties anglies. E, ir mūsų šiluminės jėgainės yra pritaikytos e, deginti įvairiausios sudėties anglį. Kaip anksčiau sakiau, buvo dėtos ypatingos pastangos, kad tai būtų įmanoma dėl CO2 surinkimo projektų. Konkrečiai kalbu apie studijų projektą. Šitas projektas teikia daug vilties, jau buvo parodyta, kokios yra, jos silpnu, kokios yra silpnosios vietos, laboratorija buvo ištirtas, dabar yra e, bandomasis projektas vykdomas ir norime, dabar yra jisai gyvendinamas e, silpnesnėje jėgainėje ir vėliau bus perkeltas į pajėgesnę jėgainę. Vienas iš svarbiausių dalykų, kad šita e, sistema gali būti pritaikyta jau e, veikiančiom jėgainėm. Taip pat norėčiau pasakyti, kad 18 e, galimų CO2 telkinių e, tyrimų buvo pradėta Ispanijoje. Taip pat norėčiau e, prisidėti prie to, ką sakė ponas Jonston apie tai, kad neseniai buvo e, priimtas teisės aktas dėl e, Ispanijoje gautos anglies naudojimo Ispanijoje. Šitas dokumentas atitinka 2009-72 e, direktyvos 15,4 straipsnio nuostatas. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes e, suprantame 14 metų, 14 metams numatytą šitų kasyklų uždarimą, suprantame, kad čia kalbama apie konkurencingumą ir kad ES jau seniai kalbama apie rezervą apie rezervo užtikrinimą. Nors manome, kad e, terminas nustatytas, iki kada turėtų būti baigtas vietinės anglės gavimas, yra ne visai suprantamas. Ponas Pikačius. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, atsakysiu į klausimus pailiui. Pone Karvalija klausė dėl e, lakių dalelių. Tada techninių požiūrių sudėtingas klausimas. Na, nauja direktyva dėl pramonės išmetlų, kurią pat minė, pati minėjote, sugriežtins taisyklės galiojančias išmetalams. metalams. Ir šios technologijos dėka um, pavyks mažinti emisijas. Ponas Girekas jau išėjo, tačiau e, nėra jokio draudimo statyti jėgainės, kurių pajėgumas būtų daug, daugiau nei 50 procentus. Tokios jėgainės yra gerokai brangesnis nei prastinės e, statinės medžiagos, daug brangesnis ir todėl jų pagaminta elektros energija rinkoje nebūtų konkurencinga. Pone Rekamal kalbėjo apie šachtas. E, Vokietijoje, Lenkijoje turime 117 tūkstančių asmenų, kurie dirba tiesiogiai kalnakasybos sektorijoje. Na ir dauguma šioje srityje dirbančių įmonių yra konkurencingos. Kasmet pagaminamas anglies kiekis yra 75 tūkstančiai tonų. Yra, na ir jeigu būtų dėkta geresnė valdymo sistema, tai galima būtų daryti prielaidą, kad dauguma kalnakasimos įmonių bus konkurencingos ir jom nebereikės subsidijų. bet ne. Bet Na, buvo paklausta, kokie bus energetikos kaštai nu, naudojant tas technologijas. Ir ekspertai vertina, kad komercinio panaudojimo fazėje papildomi kaštai bus maždaug 35 eurų už toną. Tokie būtų papildomai kaštai mega valandos pagaminimui. Na ir kol kas be subsidijų ši technologija nebus konkurencinga. Tačiau, kai kalbame apie atsatsis kaštus, pamirštame subsidijas energijai iš atsinaujinančių šaltinių. Na ir neretai, tai yra 40-45 eurai megavato valandai. Vokieti... Lenkijoje tokios subsidijos siekia 70 eurų. Ir jeigu pavyktų pasiekti, kad būtų švari anglies naudojimo technologija, subsidijuojant megavatų valandas 35 eurais, tai būtų geras rezultatas. Jolab, kad energetikos miksti angliai tenka svarbus vaidmuo. Na ir greičiausiai emisijų kaštai auks. Na ir 1,4 procentų nu, pro, nuošimtis rinkoje įtakos kainų augimą. Aš manau, CCS bus konkurencinga e, po 10-14 metų su sąlyga, kad e, statysime e, tokias pavyzdinės jėgainės, kurios parodys, jog šios technologijos bus pelningos, nes bus pigesnės. Na ir ponas Elė pabaigoje uždavė klausimą, kokie šansai egzistuoja, kad valstybės narės iš tiesų gyvendins CCS direktyvą. Na taip, ir egzistuoja pritarimo problema, tai yra tiek politika, tiek ir administracijos nelabai palaiko CCS technologijų. Jie iš kur yra sudėtinga ir nacionalinių parlamentų atstovai nėra pasirengę skatinti greitą tokių technologijų įdėgymą. Na ir kai kalba eina apie tokių pavyzdinių uh, jėgainių statybą, tai aišku, reikia pirmiausia užtikrinti atitinkamos direktyvos įgyvendimą. Toks yra ES reikalavimas. Na ir dabar suteiksiu ponui Jeksliai, paskutiniam kalbėtojui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, buvo užduota daug klausimų ir dabar jau susilaukime daug atsakymų. Na ir Aš taip pat pasidalinti atsakymais iš savo pusės, jeigu ką nors pamiršiu, prašau priminti. Na, pirmiausia, buvo užduotas klausimas dėl bendrų išteklių ir atrodo, kad tie bendri iš... Neatsiprašau, anglės išteklių ir to fakto, kad anglės ištekliai atrodo Pietų Afrikoje yra sumažinti. Ir, pavyzdžiui, DGR Vokietijos uh, institucija turi geriausius duomenis apie anglies išteklius. Taigi, na ir kalbant apie duomenis liečiančius anglies išteklius, tai uh, yra skirtingos apibrieštis. Na ir, aišku, labai svarbus anglies išteklių uh, atstumo nuo panaudojimo vietos e, klausimas. Na ir taip pat e, labai svarbu taip pat skirti e, iš, išteklius ir šaltinius. Na, kur kalbama apie 140 metų, kitur daugiau, na maždaug 20 metų ir skirtumas, na ir tikiuosi, kad tai leidžia labiau įsivaizduoti, kokia yra iš tikrųjų padėtis. Taip pat buvo užduota nemažai klausimų dėl užimtumo anglės pramonės srityje, ypač buvo paliesta Ispanija. Na ir nuo tada, kai aš pradėjau dirbti Junktinė karalystė anglės pramonėje, Maždaug e, buvo prarasta 230 tūkstančių darbo vietų anglė kasybos pramonėje, uh, e, jungtinė karalystė ir 5 tūkstančių išliko. Taigi, kai kila klausimas, kaip spręsti uh, šią problemą, tai tikriausiai nebus geresnės patirties sukauptos kur nors kitur nei jungtinė karalystėje. Uh, Na ir tie žmonės netekę darbo vietų angliakasybės pramonėje ar anglės panaudojimo pramonėje turėtų būti, jiems turėtų būti padėta rasti darbą kitur. Na ir Junktinė karalystė praradus tiek darbo vietos angliakasybės pramonėje, sumažinus šachtos, uh, Uh, skaičių, ja, Junktinė karalystė tapo vienu iš didžiausių anglies importuotojų pasaulyje. Prieš keletą metų ji buvo ketvirtoje vietoje ir dabar ją aplenkė Indija ir Kinija. Tačiau nedarykite prielaidos kad uh, dėl to atsirado kokiu nors aplinksuginiu privalumu, mažinant darbo vietų skaičių angliakasybos, bengal, anglės apdaromo, apdaromo um, e, srityje. Na, aišku, či, aišku aplinkosauginiai klausimai yra svarbus, bet galiausiai e, mes dabar importuojame e, anglį iš kitur, tai neturi poveikio aplinkosauginiai padėti čia Europoje. Konkurencingumas. Na, e, konkurencingumą apibrėžia e, geografinė padėtis ir ištikliai, o mažiau e, šachtos įsiskolinimas, gilu, atsiprašau, šachtos gilumas, geografinė vieta. Na ir kai kurios šachtos yra konkurencingesnės negu kitur. Ir dėje dabar daug šachtų Europoje nebekonkurencingos, ne dėl investicijų stygiaus, o dėl to, kad sąlygos labai sudėtingos ir šachtos yra gilios. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl Europos anglės kokybės. Na, e, kokybė skiriasi Europoje. Na ir tiesą sakant, jėgainės gali būti pastatytas taip, kad jos galėtų deginti bet, beveik bet kokią anglį. Uh, Na ir kai kalbame apie um, atitinkamas deginimo įrangas, tai sudėtingiausia tikriausiai būtų keisti vieną deginimo įrangą kitą. Tačiau aš manau, kad jėgainės Europoje yra tinkama technologija. Taip pat buvo užduota nemažai klausimų dėl CCS, o konkrečiai buvo užduotas klausimas dėl kokiu, dėl verslo modelių, kuriuos galima būtų pasitelkiant dėgiant CCS technologijas. Na, galima paklausti panašų klausimą, koks yra verslo modelis skirtas e, energijos gavybai iš atsinaujančių šaltinių ar brandalinės energetikos dėgymui. Na ir panašus klausimai buvo ke, keliami, kai kalbėjo apie prekybos emisijų sistemas ir pačios sistemos yra nepakankamos tam, kad būtų pritrauktas atitinkamas investicijų kiekis. Ir dauguma tikriausiai susitiks su tuo, kad e, kai kalba eina apie CCS e, ir kaštai yra dideli, kalbant apie megavato e, valandos kainą, tai vis dėlto ta kaina mažesnė negu energijos iš atsinaujančių šaltinių gavybas. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl angliakasybos gyvenimo ciklo. Ir tai reikia pažiūrėti, kokia yra Europos pozicija ir kokia e, yra Europos pozicija. Pasauliniu lygiu, e, tiesą sakant, niekas nekalba apie angliakasybos kaip patokios e, gyvavimo ciklą ji yra laikoma konkurencinga ir perspektyve. Ir jeigu mes ES atsisakytume anglės e, pramonės, bet nukentėtų ne vien tik anglės pramonė, bet ir apskritai Europos e, ekonomika dėl to, kad e, kovos su klimato kaita priemonės būtų brangesnis ir galbūt pristiktų ir postumių pasaulio, kaip galima būtų panaudoti anglį švariai. Rodos atsakiau visus klausimus, jeigu ką nors pražiūrėjau, tai prašau nurodyti. Pirmininkas, dėkoju už atsakymus. Kaip ir baigėme klausimų atsakymų raundą. Noriu sakyti, turime svečią surprizą, bet ne. Generalinis direktorius Filipas e, Luis dar atvyko. E, tai buvo suderinta su juo ir jis dar pasisakys apie Anglį. Aišku, jis negalės sureaguoti kiekvieną pasisakymą atskirai, bet prašau, žodis mūsų svečiui. Labai ačiū. E, gaila, kad neišklausiau jūsų diskusijų, bet kolegos, kurie dalyvavo, man apie tai praneš. Norėčiau pakalbėti apie Europos energetikos politiką bendrąją prasme ir apie Anglį ir CCS. Penktadalis e, mūsų energetikos priklauso nuo anglijas ir ketvirtadalis elektrinių būtent yra šiluminės elektrinės. Kai kurios valstybės kai kuriuose valstybėse narėse anglis užtikrina energetinį saugumą ir nepriklausomumą. Kai daugumoje šalių yra išganoma anglis, taip pat importuojama iš įvairių šalių. Kita vertus, 80 procentų CO2 emisijų susiję su uh, anglies e, deginimu. Uh, kaip e, tikriausiai kalbėjote šiuose debatuose, Europos taryba mus įpareigojo sumažinti 80-95 procentai sumažinti šil, šildame efektą sukelčių dujų emisijas. Ir yra labai svarbu mažinti CO2 emisijas būtent anglės deginimo srityje. E, Šitas srityje stengiamasi sumažinti emisijas ir sumažinti poveikį aplinkai, tačiau dar labai daug kas svarbiausias sunkumas e, tai bus CC S technologijos įgyvendinimas. Iš pradžių ši technologija teikia labai daug vilčių ir Europa turi stengtis, kad iš tikrųjų tos viltis pasiteisintų. Tai yra ir technologinis, ir komercinis iššūkis, o taip pat ir visuomenės nuomonės e, iššūkis. Ir į visus šitos tris aspektus reikia e, įsigilinti. Kita vertus, jeigu norime, kad šita technologija bendraja prasme būtų veiksminga, Ir jeigu jinai būtų veiksminga, iš tikrųjų pakankamai e, geras žingsnis būtų žengtas siekiant sumažinti emisijas. Kaip žinote, ES e, atstatymo plane skiria net milijardą eurų tokiam technologijom. Taip pat bus skirta lėšų ir iš e, prekybos emisijos leidimais sistemos. Tai ir toliau bus 2020 energetikos strategijos, kurią komisija rytoj pasiūlys ir priims dalis. Šita strategija bus gruodį svarstoma energetikos ministrų susitikime ir tikimės, kad bus galima svartyti ir tarpinį dokumentą, kuris ruošiamas ruošiant šitą strategiją. Uh, Europos strategija, strategijoje strategija kuriama numatant prioritetus e, Europoje, Europos ateičiai, tai būtent išlaikant lyderystę, užtikrinant aiškę Europos politikos išorinę dimenciją ir taip toliau. Kodėl taip yra? juk energijos balansas turėtų pirmiausia būti apsvarstęs nacionaliniu lygmeniu, e, turi būti sužinota visuomenės nuomonė, parlamentas, vyriausybės turėtų svarstyti, todėl komisija laikdamas strategijos, e, atsižvelgs pirmiausiai į diskusijas dėl energijos balanso apie atominę energetiką, dujas, anglį, e, taip pat atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir bus sukurtas veiksmų planas iki šį 15 50 metų, jį mes pristatysime kitų metų pradžioje. Šitas, dar, mm, šitas planas bus įvairia lypis, nes manome, kad e, tie scenarijai, kurios, kurios įsigilinti ir parlamentas, ir taryba, e, juose turėtų atsispindėti energijos balanso siekiai ir norai, kurie bus išgrininti nacionalinėse diskusijose, kurios dabar vyksta. Ir būtent sukūrę tinkamus scenarius galėsime veiksmingai gyveninti savo politiką, kad galėtumėm kuo e, geriau panaudoti e, vietoje iškasamą anglį ir nepakenkti klimatui. Manau, kad CCS galėtų e, vaidinti svarbų vaidmenį energetikos balanse, bet yra rimtų problemų, kurias reikės įveikti. Tai ir komercinė, ir technologinės problemos, ir visuomenės nuomonė, taip pat ir nacionalinių biudžetų pajėgumas. Ar, e, jie galės uh, E, padengti e, šitų technologijų įgyvendinimą. Reikės dėti daug pastangų visose srityse ir CCS technologijų srityje ir atsinaujinančių e, energetikos šaltinių srityje ir kitose. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju suveiktą žodį. Ir mes pranešime naujausias žinias apie šių projektų finansavimą. Žinote, kad e, dabar vyksta daug įvairiausių bandomųjų projektų, maždaug šeši remiami bandomieji projektai. Ir tai turėtų būti puikus, nes remiant visus pokyčius, bet mūsų dar laukia daug įvairiausių iššūkių. Ačiū. Ačiū labai, ponė Lo, taip pat dėkoju kolegoms, svečiams, visiems, kurie pasidalino su mumis savo dėjomis, ypatingai Kristijanui, visiems linkiu gero vakaro ir iki pasimatymo tiek būtų.